Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Labas rytas, mėly kolegos. Teskime mūsų komiteto posėdį. Ir dabar svarstysime darbo tvarkės punktus nuo 9 iki 14. Europos komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimas įvairiose sritise, už kurias yra atsakingas mūsų komitetas. Ir mes turime labai kompetitingą pranešėją, kuris susipažino su visais duomenimis, juos patikrino, išanalizavo. Ir tai yra Jūta Hauk, yra atsakinga už visas aplinkosaugos komiteto kūruojamas rytis, taip pat ir biudžeto komitete yra mūsų pranešėja, taigi Jūta, tau steikiamas žodis pristatyti savo pranešimą. Ačiū labai. Aš e, ilgai neviniosiu žodžių į vatą, nes e, visi kolegos jau turėjo galimybę susipažinti su dokumentais. Pagrindinis Pagrindiniai duomenys e, jiems buvo pristatyti, principai pagrindiniai yra aiškus, jeigu kas nors nori pateikti pasiūlymų dėl pakeitimų mano pranešime, dėl agentūrų arba dėl e, bendrosios pranešimo dalies, e, kur kalbama apie aplinkosaugą, apie sveikatos apsaugą. Kolegos gali dar teikti savo pataisų pasiūlymus iki vasario 1 dienos 12 valandos. Dar turite laiko pakeitimams siūlyti. Ačiū, jeigu kolegos manytų, kad jau dabar galėtų ką nors pasiūlyti, tai mielai jų pasiūlymų išklausyčiau. Savo ruoštų noriu pasakyti, kad kuo anksčiau pakeitimai yra gaunami, tuo e, greičiau juos galima atiduoti išversti ir galima pašlifuoti atitinkamas formuluotės žymiai geriau. Tai aš pati dar atitinkamų pakeitimų šiam pranešimui taip pat pasiūlysiu. Šiaip dėl 2008 metų biudžeto įvykdymo galime būti patenkinti, nes e, biudžeto lėšos bendrai buvo naudojamos iš tikrųjų gerai. Žvelgtume į atitinkamas biudžeto eilutes, e, iš kurių buvo finansuojama aplinkosaugos politika, tai 95,15 e, procentų e, buvo panaudota biudžetinių lėšų, o sveikatos apsaugos ir tie 99,75 procentų lėšų buvo panaudota. Kartais netgi sunku patikėti, kad e, žiūrinti šios skaičius, tačiau atrodo, kad jie yra iš tikrųjų teisingi ir labai mažai e, liko nepanaudotų lėšų. O kalbant apie e, maisto saugą ir gyvūnų sveikatą, tai čia taip pat buvo panaudota 98 procentai biudžeto lėšų. Taigi Tokie rezultatai rodo, kad biudžetas buvo įvykdytas labai gerai ir kadangi salė yra komisijos atstovė, tai galima būtų pagirti visą komisiją, nes ji pasimokė iš praeities klaidų. Taip pat noriu paminėti, kad šiuo metu, kalbant apie LIFE programos e, biudžetinių lėšų panaudojimą, e, komisija yra e, numačiusi e, nemažai finansinės paramos e, šios programos dalyviams, o tai reiškia, kad lėšų panaudojimas čia taip pat yra geresnis nei ankstesniais metais ir trumpoje aiškinamojo dalyje apie tai taip pat yra minima Toliau kalbant apie LIFE programą, tai noriu atkreipti tik dėmesį į tai, kad e, pranešime įsivylė antroje pastraipoje spausdintinė klaida. E, reikia kalbėti ne apie 2009 metų Liepos mėnesį, tačiau apie 2008 metų e, Liepos mėnesį, nes kalbame apie 8 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą bendrais bruožais, e, pažvelgus į atskirų agentūrų situaciją, tai visa būtiniausia informacija pranešime jums pateikta Europos aplinkos agentūra, <clears throat> kalbant apie biudžeto lėšų panaudojimą e, tiek e, įsipareigojimų, tiek mokėjimų. Mes puikiai žinome, kad Europos aplinkos agentūra iš tikrųjų smarkiai prisideda prie e, kovos su klimato kaita priemonių įgyvendinimo. Per pastaruosius metus ši agentūra taip pat prisijėmė ir e, atitinkamas stebėsenos funkciją, suteikdama mums daugiau informacijos apie klimato kaitą, apie sausras įvairiose skirtingose regionuose ir e, žvelgiant iš biudžetinio požiūrio taško 2008 metais ši veikla iš tikrųjų buvo labai sėkmingai vykdoma dėl EMEA Europos vaistų agentūros įsipareigojimų e, eilutėje šiek tiek atsiliko ir buvo apmokami kai kurie emėja projektai kitais metais. Todėl mes linkėtume šiai agentūrai pasitaisyti šioje vietoje, tačiau atrodo, kad 2009 metais jau yra pasiekta Taip pat ir šios agentūros veikloje nemažai pažangos, taigi tikiuosi, kuomet svarstysime 2009 metų biudžeto įvykdymą, e, tai šią agentūrą taip pat neturėsime jokių priekaštų dėl personalo, kuris buvo priimtas į darbą arba turėjo būti priimtas, tai vaistų agentūrai, kuri veikia Londone, taip pat neturėtume didelių priekaštų. Kalbant apie maisto saugos tarnybą, tai e, iš tikrųjų labai džiaugiausi turėdama, e, analizuodama turimą informaciją, nes visi nesklandumai su e, Švedija, kuri suteikė šią agentūrai būstinę, atrodo, buvo išspręsti, kalbant Na, remiantis pačios agentūros turimais pranešimais, atrodo, kad ne visi nesklandumai buvo įspręsti, tik tai dalis jų, todėl neturėtume per anksti e, džiūgauti, e, tik tai turėtume raginti Švediją dėti daugiau pastangų, palengvinant šios tarnybos darbą. E, daugiau dėl šios agentūros neturiu ką pasakyti. Eko. nes šiai agentūrai buvo pirmieji sėkmingi metai. E, ir ši chemijos e, medžiagų agentūra taip pat sugebėjo panaudoti visas jos biudžetui numatytas lėšas ir mes galėjome su pasitenkinimu konstatuoti, kad e, lėšos buvo panaudotos, tačiau konferencijų centro statyba iš tikrųjų gali būti finansuojama iš pačios agentūros biudžeto, nereikia papildomų lėšų iš ES biudžeto ir tuo mes labai džiaugiamės. Kalbant apie personalo įdarbinimo planą, Jį taip pat išanalizavome ir 2008 e, metais ši agentūra užpildė 95 procentus visų turimų etatų. Tai yra labai geras dalykas, mes puikiai žinome, kad e, Helsinkis nėra e, visų specialistų svajonių darbo vieta chemijos rytyje, tačiau ECA agentūra sugebėjo užpildyti 95 procentus visų etatų. EFSA, maisto saugos agentūra, kuriai pastaraisiais metais, apie kurios veiklą šiek tiek intensyviau diskutavome, toliau tęsė savo uh, uh, darbuotojų e, įdarbinimo plano įgyvendinimą, tačiau ši agentūra turėtų gerinti savo viešuosius ryšius, komunikavimo darbus geriau vykdyti. Pastarą savaitę gavome e, galimybę susipažinti su vienu straipsniu, kuriame kalbama apie tai, kad tie, kurie dirbo anksčiau, specialistai dirbę EFSA agentūroje, dabar perėjo dirbti į atitinkamas pramonės įmonės ir tai kelia mums šiek tiek abejonių, nes e, mes manome, tiksliau e, yra tokia situacija, kad agentūrų darbuotojams netaikomas toks pat elgesio kodeksas kaip tikriems komisijos darbuotojams, komisijos pareigūnams, kuomet pasibaigus jų tiesioginiai veiklai jie mm, pradeda darbą e, kitose sritise, taigi reiktų šiek tiek atidžiau pažiūrėti į šios dalykus, tačiau aišku, tai neturi nieko bendro arba negali įtakoti uh, E, biudžeto įvykdymo patvirtinimo, e, juolab, kad e, šie dalykai vyko po 2008 metų. Kalbant dėl agentūrų, tai reikia paminėti tarp institucinę darbo grupę, kurioje dalyvauja komisijos tarybos ir parlamento atstovai. Ši darbo grupė masto apie galimybę priimti, patvirtinti bendras agentūrų veiklos taisyklės. Ir aš E, savo pasiūlymus taip pat pateiksiu šiai e, tarp instituciniai darbo grupiai ir atkreipsiu e, dėmesį į atitinkamų agentūrų darbuotojus, aišku, ne atsakingus postus užimančius darbuotojus, tačiau <clears throat> tiems, kurie užima aukštesnės pareigas, reikia numatyti atitinkamas taisyklės, kurios numatytų atitinkamą Elgesio kodeksą panašų į tą, kuris šiuo metu galioja komisarams. Kad užkirstume kelią dabartiniai praktikai, kuomet, pavyzdžiui, EFSA agentūroje e, aukštas pareigas užimantis pareigūnas e, išeina iš darbo ir iš karto perina dirbti į kokią nors farmacijos kampaniją. Kaip minėjau, tai šie klausimai nepriskiriami 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimui ir dabar aš esu pasirengusi išklausyti kolegų klausimus arba pasiūlymus. Ačiū Jūta už tavo pranešimą ir už tai, kad išnagrinėjai įvairių institucijų situaciją. Iš tikrųjų, tai yra tikrai didžiulis darbo krūvis, kuris tau teko. Buvo įdomu išgirsti e, iš biudžeto reikalus kūruojančios politikės lūpų, kad ji džiaugiasi, jog pinigai buvo panaudoti, o nebuvo jie sutaupyti. E, noriu tik replikuoti, kad e, tos lėšos, kurios yra neišleidžiamos Europos lygmenių, reikiamai politikai vykdyti ES. Tai tie pinigai nėra sutaupomi, jie grįžta valstybėms narėms ir dėl to džiaugiasi jų finansų ministrai, aš to visiškai nenoriu. Pirmininkas, tai yra iš tikrųjų rimta priežastis, dėl kurios mes galime džiaugtis, kad išleidome numatytas lėšas, na, o e, biudžeto politikai valstybės narėse džiaugiasi, kuomet mes jas sutaupome. Dabar pasakys kolegos, pirmasis kalbės Tomas Ulman. Ačiū pirmininkė. Noriu pagirti Jūtą Hauk. Iš tikrųjų labai atidžiai parengė mūsų nuomonę. Taip pat ir dėl nacionalinės biudžeto politikos e, pozicijos, e, aišku, mes ją suprantame, kad jie džiaugiasi, kuomet mes sutaupome tam, tik pinigų, tam tikrą kiekį pinigų, e, nuomonė tikrai parengta labai subalansuotai ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad biudžeto lėšų panaudojimas yra labai geras, viršiai 90 procentų ir nacionalinių lygmenių mes taip pat galėtume džiaugtis, jeigu galėtume mm, tokiu mastu įgyvendinti e, įvairias savo planuotas priemonės. E, EMEA agentūra, kaip ir kiekvienais metais informacijų technologijų srityje labai smarkiai atsilieka. Pastabos dėl EFSA e, taip pat vertos dėmesio, e, tačiau na, pagerėjusi situacija įdarbinimus ir tiek galbūt susijusi tuo, kad agentūros buveinė yra perkeliama į uh, Parmą, o ten yra geresnės gyvenimo sąlygos dėl EECDC. E, tikiuosi, kad ši agentūra galės sutarti su Švedija ir pašalinti visus e, esamus nesklandumus. Na, aš savo ruoštų turbūt dar pateiksiu tam tikrų e, pakeitimų, bet bendrai mes galime konstatuoti, kad esame patenkinti. Pirmininkė, dabar perdusiu žodį ponui Brandy. Ne, jis nenori kalbėti. Voilà. Madame Lyotard, si j'ai... Pone Lyotard, galbūt e, jinai bus, e, bent jau iš tų, kurie yra mano sąraše. Pane Hauk, aš e, tikrųjų Aš iš tikrųjų tikiuosi iš liaudės partijos frakcijos, asmeniškai iš pono Ulmano tam tikrų pakeitimų, jeigu kiti neturi jokių priekaštų, tai iš tikrųjų labai tuo džiaugiuosi. Aš pati dar pateiksiu 2-3 pakeitimus, šiek tiek siekiant geriau suformuluoti dabartinį tekstą. Pone Klas. <laughs> Entschuldigung, ich kenne die Technik nicht so genau. Äh, ich will nicht meckern. Aš iš tikrųjų nenoriu nirzgėti priekaištauti jų, tačiau kalbant apie cheminių medžiagų agentūrą, mes pastebėjome, kad uh, ryčių direktyva dar nėra pakankamai gyveninta ir kuomet mes matome, kad 95 procentai etatų yra užpildyti, ar e, tai iš tikrųjų atspindi gerą agentūros darbą. Galbūt mes galėtume pasinaudoti šio pranešimu ir šiai agentūrai padidinti spaudimą, nes aš bent jau manau, kad ši agentūra turėtų prisijimti e, daugiau užduočių ateityje europinių lygmenių, pavyzdžiui, dėl biocidų, dėl e, augalų apsaugos priemonių ir mes galėtume glaudžiau bendradarbiauti ateityje su šią agentūrą, todėl aš manau, kad e, galbūt e, galėtume pareikalauti kartu su pranešėja užpildyti ir tuos likusius 5 procentus etatų, pasinaudodami turimomis spaudimo galimybėmis. Ačiū, daugiau niekas žodžio neprašo. Ähm, ähm, tai aš Kristai klasiškas ir atsakysiu. Suprantu tai, ko jūs norite. Tačiau dabar 2010 metai ir mes nagrinėjame 2008 metų biudžetą. Be abejo, aš suprantu jūsų argumentus. Ką mes galėtume padaryti? ko gero reikės nagrinėti 2011 metų biudžetą. Tai kaip tik tada ir galėsime grįžti prie to klausimo, kurį iškėlė Krista Klas. Kai nagrinėsime Europos cheminių medžiagų agentūros kitų metų biudžetą, tada tai agentūrai galbūt ir pateiksime rekomendacijų savo komentaruose. Suprantu, kad galbūt tai nėra visai optimalu, Tačiau vargu, ar mes galime čia orientuotis į 2008 metus ir ar galime pagal juos spręsti, kas agentūra yra negerai dabar daroma. Todėl pasinaudokime šių metų biudžeto procedūrą, kad, kaip ir sakė Krista, šiek tiek spaudimo padarytume šiai agentūrai. Ana Rosbach. Ačiū Pone pirmininkė, aš irgi nenoriu priekaištauti, tačiau norėčiau klausimą užduoti poniai pranešėjai. O kaip yra su veterinarijos agentūra? Ko gero, ši agentūra irgi turėtų mums rūpėti. Tai galbūt jūs pakomentuokite situaciją veterinarijos agentūroje. Jetzt bin ich, bin ich etwas, uh veterinarijos agentūra, tai yra vykdančioji agentūra, vykdomoji agentūra, pavaldi komisijai. Kitaip tariant, tai nėra viena iš decentralizuotojų agentūrų. Taigi mes neturime tvirtinti šios agentūros biudžeto įvykdymo, kadangi už įvykdymo patvirtimą yra atsakingas parlamento žemės ūkio komitetas. O meso pavyzdžiui, kultūros agentūra, kurį vykdo mūsų kultūros bei švietimo programas. Taigi jos irgi biudžeto įvykdymą mes atskirai nenagrinėjame. Mes nagrinėjame tik tai savarankiškų, decentralizuotų agentūrų biudžeto įvykdymą. Mums pavaldžios tos agentūros, kurios nepriima nurodymų iš komisijos. Taigi tik jų atveju mes skirtume biudžeto įvykdymą. O jūsų atveju reiktų kreiptis į Žemės ūkio komitetą ir pasiteirauti, kokia yra situacija. Ačiū. Norėčiau priminti, kad galutinė data, kada galima pakeisti, pateikti pakeitimus yra pirma vasario iki vidurdienio. Dabar Pone Rosbach suteikiu žodį. Ji pašnekės apie vandens ir pakrančių apsaugų, apsaugos Atlanto rytuose. Žodis jums. Ačiū. Jūs visi girdėjote apie plastikinę tą vadinamą sriubą Atlanto vandeninę, tai yra iš tiesų labai didelė problema, nes yra paliestas milijonas kvadratinių metrų. Seni tinklai mėtosi tink, uostuose ir panašiai. Iš viso to matome, kad reikia labai labai rūpintis ir saugoti pakrantės ir vandenį. Problema yra labai svarbi, didžiulė, reikalinga priimti tą papildomą protokolą. 90 metais Lisabono susitarimas buvo pasirašytas, tačiau tik tais 2008 metais buvo galima e, pabaigti ginčius, teritorinius ginčius tarp Ispanijos ir Maroko. Ir tik tais tada tas protokolas įsigaliojo, o dabar tas pridėtinis protokolas leistų mums kartu dirbti kovojant su šiuo reiškiniu. Dabar jau tikrai pats laikas yra veikti. Beje, praeitais metais šiuo klausimu jau kalbėjome, kai kėlėme CO2 surinkimo problemas, tačiau tai yra labai svarbu, pridėtinis protokolas yra labai svarbus mūsų jūroms Beringo sąsauriui, Saharai, Marokui. Klausimas labai svarbus ne tik tais ES, bet ir trečiosioms valstybėms, kurios yra prie viduržėmio jūros krantų. Taigi dar kartą kartoju, kad šis klausimas yra labai svarbus, kovojant su nelaimingais atsitikimais, dėl kurių įvyksta tarša. Buvo įvairių susitarimų pasirašyta, dabar yra susir... pasirašytas Lisabono susitarimas, kuris turėtų leisti visoms šalims esančioms Atlanto vandenino pakrantėje kartu kovoti prieš e, didelius nelaimingus atsitikimus jūroje, nesvarbu, ar tai būtų cheminiai pavojai, ar tai būtų e, išsipylęs mazutas ar kažkokio, kažkokios tai emisijos į jūrą ar ne į jūrą. Visa tai, visos tos priemonės turėtų būti nukreiptos į mūsų jūrų ir žuvų išsaugojimą. Manau, kad jūs visi pritartumėt tam, kad tas protokolas, pridėtinis protokolas būtų ratifikuotas, kad galėtumėm kovoti su visiems tokiomis svarbiomis rimtomis problemomis, su kuriomis susiduria jūros. Čia ir sustosiu, nes daugiau nelabai ką turiu pridėti. Jūrų problemos nesustoja ties valstybių sienomis. Tai yra toks dalykas, kurį matome visur, apskritai visuose žemės rutulio vandenyse. Ačiū ponė Rosvaf už tokį puikų pranešimą. Ar ponas Arsenis šešėlinis pranešėjas arba ponė Garlink galbūt norėtų pasisakyti. Krisdeivis taip pat norėtų Ačiū. Mes e, palankiai vertiname šį pranešimą. Jis buvo rengiamas e, arba apie jį galvojama ne vienerius metus, taigi atėjo laikas tikrai tą sustarimą imti ir sudaryti. In what... Ačiū. Pone pranešėja, savo dokumente kalbama apie plasmasės atliekas, kurių jūroje neva yra labai daug. Galbūt komisijos atstovai galėtų sureaguoti tai. Lik ir taryboje numatoma šį klausimą aptarti. Tai ar komisija planuotų kokią nors iniciatyvų, kurių dėka būtų galima kovoti su plasmasės bei gumos atliekų problema egzistuojančia vandenyne, kadangi tos atliekos patenka vandenę iš Europos kanalizacijų ir panašiai. Tai galbūt, ponė pirmininkė, žvilgtelkite į vieną kampą, galbūt kas iš komisijos sugebės atsakyti tai, ko aš paprašiau. Pone Delanua, gal jūs galėtumėte atsakyti į šį klausimą? Gal įsijunkite mikrofoną. Labai atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Komisija labai džiaugiasi, kad įsigaliojo šis susitarimas Susitarimas galėjo įsigalioti po 20 metų nuo pasirašymo. O kalbant apie šį specifinį klausimą, būtent tą plasmasės atliekas, dėl kurių ėmėsi veiksmų valstybės esančios pakrantėje, dėl Atlanto vandenino tai problema iš tiesų buvo keliama Niderlandų delegacijos mm, neseniai vykoje, vykusioje ministrų taryboje. Taigi komisija mano, kad dabar reikia atlikti mokslo tyrimuosius darbus ties šią problemą ir pasižiūrėti, ar tik nėra kažkokių tai zonų, kuriuose galima būtų konstatuoti, kad yra tam tikrų specifinių hidrologinių aplinkybių. Mums labai svarbu, atrodo, pradėti mokslo tyrimusius darbus šioje srityje, siekiant išspręsti šią problemą. Kalbant apie konvencijas, kurios gali kovoti su šia problema, tai pranešėjai paminėjo OSPAR, kuris skirta e, Šiaurės rytų Atlanto apsaugai. Plasmasinių atliekų problema e, vandeninė taip pat galėtų būti sprendžiama kaip tik tai šiuose rėmuose. Galima būti, būtų šią problemą spręsti ir kitose rėmuose, sakykime, 78 metų konvencija, Londono konvencija skirta jūros taršai. Bet kokiu atveju mes pritarėme tam susirūpinimui, kurį reiškia pranešėja ir mes pasižiūrėsime, kaip galima pasitelkti regioninius susitarimus, sprendžiant šią problemą ir kaip galima būtų viską atsižvelgti. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums daugiau atrodo niekas žodžio neprašo, todėl paprašysiu visų pasimti balsavimo korteles. Ponas Rosi. Labai ačiū. Atvykau pavėlavęs, tačiau norėčiau pritarti tam susirūpinimui, kuris čia buvo išreikštas pranešėjus. Mūsų nuomonė bus palanki, labai ačiū už atliktą darbą. Taigi grįžkime prie to, ką pradėjome dirbti. Prašome pasiimti balsavimo korteles, balsuosime du kartus. Pirmas balsavimas yra dėl tarybos sprendimo projekto. Pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavo? Paskirkite tiek laiko, kiek reikia balsavimui, nes tikrai turime jo daugiau negu plenarinio posėdžio metu. Ar visi balsavo? Balsavimas vaiktas. 24 už, niekas ne prieš, vienbalsiai, visiems dėkoju už tai, kad balsavote vienbalsiai. Antras rezoliucijos projektas, parlamento rezoliucijos projektas Dar kartą prašom balsuoti. Balsavimas pradėtas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Kaip gražu, kad taip vieningai visi balsuoja. Ačiū. Pone pranešėja, sveikinu. Vien, vienbalsiai nubalsuota, taigi reikia švesti. Pereikime prie kitos kito darbo tvarkės klausimo. Mes labai dabar atidžiai ir su dideliu malonumu išklausysime pono Prodi dėl klimato kaitos, dėl baltosios knygos kuri yra skirta klimato kaitai. Manau, kad dabartinėme kontekste mūsų visų susidomėjimas jūsų klausant bus tikrai labai didžiulis. Prašau, ponas Prodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Apie tai užnekėjome ir norėčiau dėl kai kurių dalykų sugrįžti prie to, kas buvo šnekėta paskutinį kartą. Šiaip jau labai laukiame pasi, tos baltosios knygos pasirodymo. E, Europos komisija labai daug prisideda sprendžiant e, klimato kaitas, taigi labai labai tos knygos laukiame. Lūkesčiai dar padidėjo, kadangi buvo imtasi kitų iniciatyvų ir kitų posėdžių, e, bet e, jie net nešė laukiamų rezultatų. Tai tame tarpe paminėtina ir Kopenhagos e, susitikimas. Taigi komisija su šia baltaja knyga tikrai nežengė kažkokiu tai milžiniškų žingsnių siekdama užkirsti klimato šiltėjimą, kaip jau sakiau, tai yra tik parengiamasis darbas, tik tais bendros nuorodos, kuriomis remintis galima būtų sukurti konkrečią strategiją ir veiksmos planus. planus. Bet šiaip veiks, e, komisijos ši baltoji knyga visai neblogai struktūruota. Aišku, yra spragų, kaip sakė, e, dėl, dėl kalnuotų zonų, dėl turizmo apsaugos kai kuriuose zonose, tačiau, kaip jau kartojau ne vieną kartą, iš tiesų įvyks didžiulis pasikeitimas, kuris palies labai daug sričių, visas sritis visas gyvenimo sritis. Mes negalime dabar e, paprašyti, prašyti iš komisijos, kad vadovėlėje detaliai viską išdėstytų, tačiau galima bent jau kažkokias tai bendras porą trejata krypčių uh, sukurti, sugalvoti, kurios e, būtų vystomos regioniniu lygiu. Galima sakyti, kad kai kurios zonos bus paliestos klimato kaitos daugiau negu kitos. Tai mm, nekalbame apie tai, kaip sumažinti tą poveikį, bet kaip padaryti taip, kad kai ta padidėjusi temperatūra iš tikrųjų pakeis, kaip padaryti, kad su tuo gyventumėm kažkaip, tai kad su tuo susidorotumėm. Ir turistinės zonos, ir kalnai, ir jūros, ir miestai, ir kaimai, viskas bus paliesta. Taigi dabar sakykime taip, kad rengiamės blogiausiam scenarijui. Pasižiūrėsime, kas gali įvykti tam klimatui taip keičiantis ir pasižiūrėkime, kokių galima tikėtis modelių, veiklos modelių. Kalbant apie žmonės ir kalbant apie regioninę bei e, regioninę valdžią. Reikalinga dėti daug pastangų, kad šie klausimai būtų įrašyti į visų vyriausybių politiką, reikalingas geresnis valdymas, nes prisitaikymas turės labai didelę teritorinę dimensiją. Ir ši dimensija turi būti veiksminga, ji neturi apsiriboti tik tais kažkokiu tuščiu gerų ketinimų sąrašu. Laiko planavimo problema lieka neišspręsta. Šioje baltojoje knygoje yra sakoma, kad iki 2013 metų nebus imimasi jokių baltosios knygos veiksmų. Taigi atrodo, kad e, tikslai tolimi, kadangi negalima dabar jau spręsti e, skubių klausimų. Tačiau vis tik tais kita vertus galima labai rimtai susiplanuoti kartu su vyriausybėmis, pasirenkti veiksmams ir pasižiūrėti, kaip veiksime ateityje. Taigi ši, šis e, laikotarpis, kuris atrodo toks ilgas, iš tiesų vos, vos pakankamas laikotarpis. E, mums reikėtų pasižiūrėti, kad tai, kas numatyta, būtų ir atlikta. E, apie finansavimą pasakytina lygiai tas pats, apie finansavimą reikėtų, dėl finansavimo reikėtų aiškesnio, e, didesnio iškumo ir skaidrumo didesnio, kaip kokios sumos paskirstomos. Čia turėtų labiau į tą darbą įsijungti vietinė valdžia. Iš savo pusės aš norėčiau pasiūlyti, kad išteklių dalis kuri kyla iš emisijų priekybos, taip pat būtų paskirta pas prisitaikymą. Jau buvo pirmieji fondai e, iš ES paskirti šiam tikslui. Savo pranešime taip pat minėjau, koks svarbus yra vanduo. Tačiau visa tai yra sisteminiai dalykai, viską reikia, į viską reikia žvelgti globaliai reikia atsižvelgti, kaip yra naudojama atsinaujinančios energijos rūšys, viskas, yra, e, viskas gali būti siejama su teritoriniu valdymu. Taip pat nepamirškime, kad prisitaikymo politika sveikatos srityje ir kultūrinio paveldo srityje yra susiję dalykai, nes visa tai yra toks Tai visą tai duoda realų poveikį ir reikia, to niekada nereikia pamiršti. Kopenhagos, Kopenhaga turėtų e, vaidinti didelį vaidmenį kompensacijų srityje, taip pat reikėtų numatyti geresnį koordinavimą prisitaikymo priemonių, kažkokios specifinės organizacijos reikia naujos arba uh, E, aplinkos saugos organizacijoje tuos klausimus reikia spręsti, arba galbūt reikia sukurti ad hoc organizaciją. Komisija siūlo pilotinę grupę, aš sutinku su tuo klausimu, tačiau reikia į tą grupę įtraukti ir parlamento atstovą kaip stebė, stebėtojo teisėmis. Darbo tvarkė numatyta. Darbo tvarkė numato, kad iki 12 e, vasario reikia pateikti pat pakei, pakeitimus, 16 e, balsavimas plenarinėme, o galutinis balsavimas, e, galutinis balsavimas balandį. Itre, Tran ir e, Agri bei žvejybos komitetas jau pateikė savo nuomonės, kolegoms dėkoju už bendradarbiavimą, o taip pat paprašysiu, kad kolegos, kai statys savo pakeitimus, nepamirštų, jog tai yra iš ankstinės strategijos dokumentas, tai nėra kažkoks galutinis teisės aktas. Ačiū. Ačiū Jums, ponė Prodi, už puikų pranešimą. O dabar žodį suteikiu ponui Skilakakis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu leistumėte, pirmiausia, norėčiau pateikti porą bendro pobūdžio komentarų. Ko gero, tenka pripažinti, jog per pastaruosius 30 ar 40 metų stebimas klimato kitimas yra negryžtamas procesas. Atitinkamai, dabar mes turėtume pasistengti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Dėl įvairių priežasčių kurios jo gero žinomos, suprantame, jog tokios dujos prisideda prie klimato kaitos. Be to praėjusiu dešimtmetį buvo priimta strategija bei vykdoma tokia politika, kurios dėka buvo bandoma prisiderinti, prisitaikyti prie klimato kaitos. Svarbiausia suvokti, koks yra svarbiausias ir tikslas. 1990 metais esame išsikėlę tam tikrus konkrečius tikslus. Tačiau dabar tenka pripažinti, kad klimato kaitos poveikis yra daug stipresnis negu planuota. Ir jis yra stipresnis ne tik mūsų žemynė, bet ir visame pasaulyje. Prisitaikymas prie klimato kaitos vaidina labai svarbu vaidmenį. Svarbiausia čia vadovautis teršėjas moka principu. Tik iš tikrųjų teršėjai turi susimokėti. Tačiau norint pasiekti atitinkamo prisitaikymo, sunku paaiškinti visiems, kaip vyksta klimato kaita. Todėl turėtume visais lygmenimis nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių tam pritarpusiai bendradarbiauti. turėtume geriau įsisamonti, kas tai yra klimato kaita, kokios yra jos pasiekmes. Atitinkamai daugiau dėmesio reikėtų skirti prevencijai. Tiek komisijos baltoji knyga, tiek ir pradžio pranešimas yra teisingi savo esme. Manau, kad reikia šį beitą papildyti. Reikėtų, kad komisija kiek aiškiau pavaizduotų, kaip konkrečiai atrodys tas prisitaikymas prie klimato kaitos, kokiu konkrečiu priemoniu reikia imtis. Klimato kaita, kaip minėjau, negryžtamas procesas. Ir klimatas tikrai nenustos kisti Todėl mes turėtume prisitaikyti patys prie to, kokių skirtingų pasiekmių gali sukelti klimato kaita atskiruose regionuose. Pavyzdžiui, viduržėmio jūros regione kyla problemų dėl vadinamojo rūkštaus lietaus, kyla problemų dėl jūr, jūros taršos, tai ko gero tame regione reikia imtis kiek kitokių priemonių negu kur kitur. ko gero po 40 ar po 80 metų susidursime su kitomis klimato kaitos pasiekmėmis negu dabar. Bendrijos biudžeto galimybės ribotos. Kita vertus, egzistuoja ir solidarumo lėšos skirtos valstybėms narėms. Be to yra numatyta ir ETS sistema, kurios dėka ir yra bandoma sumažinti taršą bei palengvinti prisitaikymą prie klimato kaitos. Taigi reikėtų sąžiningai, vienodai paskirstyti tiek prisitaikymui, tiek ir švelnimo priemonėms tuos 10 procentų lėšų nuo ETS e, įplaukų. Kita vertus, reikėtų atsižvelgti ir tai, kaip e, per praėjusius 30 metų nuo klimato kaitos nukentėjo atskiri regionai. Negalima tų lėšų vienodai paskystyti. Patys juk matome, kad ir Europoje egzistuoja skirtingi regionai priklausomai nuo to, kokį poveikį jiems daro klimato kaita. Todėl leidžiant e, klimato kaitos rytyje teisės aktus reikėtų labiau orientuotis į principą teršėjas moka. Tačiau patys teršėjai prie problemos sprendimo prisideda tik tai 5 procentais ir tai yra nepakankama. nepriklausomai nuo tų veiksmų, kurių jau yra imamasi, turėtume papildomai ir aktyviau kovoti su biologinės įvairovės nykimu. Tikrai tą biologinę įvairovę reikia išsaugoti. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti ir miestams, kadangi miestų regionuose tiesiog kaupėsi atskiros problemos. Be to ir analizuokime, kaip klimato kaita įtakoja migracijos rautus. Ko gero, klimato kaita yra viena iš tų priežasčių, kodėl Azijos bei Afrikos gyventojai plūsta į Europą, tikėdami pabėgti nuo klimato kaitos. Ačiū. Euh, euh, Dabar Aš pabūsiu šešėlinė pranešėja ir pasisakysiu dėl šio pranešimo. Ponas Prodė, labai ačiū už jį. Visiškai pritariu jūsų išreikštam nerimui dėl to, kad knygoje nėra atspindėta pakankamai tie iššūkiai, kuriuos reikėtų dabar labai skubiai atremti. Mes labai daug kovojame su klimato kaita, tačiau mes labai nedaug esame pasirengę prisitaikyti prie tos klimato taikos, nu, kaitos. E, žinoma, mūsų kasdieninis gyvenimas bus įtakotas, mūsų vartojimo įpročiai, o tą tikrai labai sunku padaryti. Problema yra ta, kad reikia integruoti e, bendrijų politiką ir pasižiūrėti, kokiais keliais tą galima pasiekti. Baltojoje knygoje teisingai yra kalbama apie ekosistemas ir e, apie kai kurias kitas e, gamtos sistemas, kurias reikėtų apjungti ir kad mūsų viešoji politika turėtų būti koordinuojama tarpusavyje. Labai džiaugiuosi, kad ponas Prodi priminė, kaip svarbu m, priimti m, e, dirbožėmio direktyvą. E, erozijos prevencija, geras ekosistemų, gera ekosistemų būklė, žemės ūkio gamyba tiesiogiai priklauso nuo to, kaip mes sugebėsime apsaugoti e, Europos dirbožėmį ir kaip e, su, suteiksime jam galimybės regeneruotis. Viskas labai priklauso nuo to, kaip mes galėsime keisti savo žemės ūkio įpročius ir padaryti juos tvariais. Čia pranešime galime būtų paminėti, kaip svarbu yra vystyti, vystyti žemės ūkio įvairovę, nes tai yra viena iš sąlygų, kaip mes galime prisitaikyti. Mūsų jūros ir vandenynai yra e, svarbiausi mm, klimato kaitos veikėjai, juos labai įtakos klimato kaita, e, o tuo tarpu jūros ir vandeninai labai įtakoja žmogaus gyvenimą, kalbant ir apie žvejybą ir panašiai. Taigi reikėtų integruotos jūros politikos, kad e, ekosistemos būtų atsparios. Ir galiausiai reikia stiprinti mūsų žinias, labai svarbius pos, poveikius duos klimato kaita e, socialiniam gyvenimui ir labai ir kalbant apie mokslinės problemas, e, tai reikėtų jas išdėstyti tam tikroje strategijoje, kuri būtų e, kuri labiausiai atspindėtų regioninius poreikius, vietinius poreikius. Ir Reikia gerinti, aišku, mūsų žinias. Čia savaime suprantama, tačiau mes ir taip jau pakankamai daug žinome, kad nuspręstumėm, jog veikti reikia labai skubiai, kad tikrai nereikėtų švaistyti laiko ir greičiau kurti tą prisitaikymo strategiją. Taigi štai ką norėjau pasakyti, o dabar žaliųjų frakcijai perleidžiu žodį. First, indeed, Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pana Prodį su jo darbu. Iš tikrųjų, projektas yra labai geras. Jis e, atkreipia dėmesį į e, tam tikras rytis, kuriuose komisija nepakankamai e, <clears throat> stengiasi prisitaikyti prie klimato kaitos ir komitetas savo baltoje knygoje kalba apie šios klausimus, apie šias sritis, tačiau Iš tikrųjų dar nėra visiškai aišku, kokias politikas europinių lygmenių reiktų parengti, todėl ponas Prodis labai teisingai atkreipė dėmesį kai kurius klausimus. Aš tačiau norėčiau pridurti, kad e, kalbant pirmiausiai apie e, poveikio klimato kaitai įvertinimą, tai yra e, tas metodas, kurio galėtų geriau pasinaudoti komisija ir aš manau, kad šiuo metodu jį kol kas naudojasi ne pakankamai, nes klimato kaitos poveikio įvertinimai turbūt nepakankamai atkreipia dėmesį į prisitaikymo prie klimato kaitos e, dalykus, e, įtraukiant prisitaikymą prie e, klimato kaitos žemės ūkio politikos rytyje mes galėtume konkrečiau kalbėti, nes kalbant apie BŽUP reformą, turėtų būti daugiau dėmesio skirimo prisitaikymui prie klimato e, kaitos. Taigi mes e, kalbėdami apie bendrą žemės ūkio politikos reformą ir e, subsidijas žemės ūkiui turėtume daugiau dėmesio skirti subsidijoms, kurios prisidėtų prie ekosistemų išlikimo, prie E, vandens išteklių saugojimą, dirbožėmį saugomą ir panašiai. Dėl sąsajų su socialinė politika sveikatos apsauga, aš manau, kad šiems dalykams, šioms sąsajoms taip pat nebuvo skirima pakankamai dėmesio, neįtrauktos yra gyvūnų lygos, tą reiktų padaryti. Vieną konkretų klausimą norėčiau užduoti ponui Prodžiui dėl 17 punkto, kuris kalba apie draudimų pramonė, aš nelabai supratau, ką jis turėjo omenyje, tai galbūt jis galėtų paaiškinti dėl e, biologinės įvairovės, e, kurią jūs taip pat pirmininkė minėjote, manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, tačiau kuomet mes kalbame apie e, finansavimą, tai reikia atkreipti dėmesį, kad ne tik valstybės narės už tai yra atsakingos už Natūra 2000 programos gyvenimą, tačiau taip pat ir Europos Sąjungą. Na ir svarbiausias klausimas, iš tikrųjų, e, kiek mums yra reikalingas e, koordinuotas požiūris prisitaikant prie klimato kaitos. Mes siekime priimti pagrindų direktyvą ir po to jie turėtų atitinkamai uh, perkelti į savo teisę valstybės narės, tačiau manau, kad mums iš tikrųjų reikia e, direktyvos europinių lygmenių. Taigi, kalbant, grįžtant prie tos baltosios knygos, tai e, <clears throat> čia kalbame apie keliarius metus, apie atitinkamas darybos taip pat ir dėl biudžetinio finansavimo, tačiau e, manau, kad reikia spręsti kai kurias problemas nedelsint, nes klimato kaita ir pristaikymas prie jos vyksta jau dabar. Taigi mūsų ekonomikos gaivinimo planuose taip pat privalome numatyti atitinkamą finansavimą pristaikymui prie klimato kaitos, e, užuot e, nukeldami šias diskusijas e, į tolimesnę ateitį, pavyzdžiui, po trijų metų. Čia bendrai galiu pasakyti, kad pono Prodžio pranešimas iš tikrųjų yra labai geras. Mums reiktų jį dar labiau sukonkretinti, ypatingai lyginant su komisijos baltąją knygą. Ačiū. Ponui Kelananui dabar žodis, kurio nėra salėje. Thank you. Maybe in, instead of Martin, Martin Kalanen, he's now, now not present. Uh... Ačiū ponas Ūskis. Aš norėčiau padėkoti ponui Prodžiui už jo pranešimą. Ir mes daug kalbame apie klimato kaitos pasiekmių švelninimą, o manau, kad jau pribrendo laikas kalbėti apie prisitaikymą, tačiau tas jūsų naudojamas terminas nėra pakankamai konkretus, jis nėra pats tinkamiausias ir jis labiau panašus į e, Kopenhagos klimato kaitos susitikimo išvadų, išvadas, e, kurios nebuvo labai konkrečios. Taigi mums reiks pritaikyti mūsų pristaikymo prie klimato kaitos darbo tvarkė, prie konkrečios stacijos ir numatyti konkrečių žingsnių ir veiksmų ateityje. Prieš perdodamą žodį kitam kalbėti noriu pasakyti, kad e, mūsų posėdėje yra Europos liaudės partijos frakcijos filmavimo grupė. Tikiuosi, kad jūs neprieštaraujate, kad čia dirbtų. Jeigu prieštarautumėte, tai duokite man ženklą. Dabar suteiksiu žodį ponė Berbu Debra. Like to, uh, Ačiū labai. Norėčiau pritarti kolegoms, kurie iki šiol kalbėjo šioje diskusijoje. Ačiū ponui Prodžiui už e, jo pranešimo projektą. Manau, kad jau e, iš tikrųjų e, pradėjome siūlyti konkrečius būtinus dalykus, lyginant su komisijos baltąją knygą. Pradžioje norėčiau atkreipti dėmesį į pasiūlymus ne tik dėl ekonomikos atgavinimo, tačiau ir visos ES strategijos iki 20 metų, e, kuri numato konkrečius e, žingsnius įvairiose politikos e, sritise, taip pat ir prisitaikymą prie klimato kaitos. Aš manau, kad žvelgiant į baltąją knygą, tai vaizdas mums nėra visiškai aiškus, kaip mes prisitaikysime prie klimato kaitos ir kaip sušvelninsime e, jos poveikį. E, tik žmonėms trūksta detalesnės informacijos apie tai, kaip mūsų parengtos e, politikos ir strategijos bus įgyvendinamos. Pavyzdžiui, kalba eina ne vien tik tai apie finansavimą, 26-27 punktai turėtų būti žymiai konkretesni, kalbant apie e, patį procesą, jo įgyvendinimą, pristaikymą prie klimato kaitos. Taigi mums e, reikia konkretesnių formuluočių taip pat ir apie finansavimą. Mes matome komitetų sąrašą, kurie turėtų renkti savo nuomonės. Iš tikrųjų, nuomonės apima labai daug ES politikos sričių, kurioms klimato kaita turės įtakos. Žvelgiant iš finansavimo e, perspektyvos, tai žemės ūkio e, regioninio vystimosi komitetai turės iš tikrųjų renkti labai svarbės nuomonės, kalbant pavyzdžiui apie bio e, įvairovės užtikrinimą ir išlaikymą. Mes taip pat turėtume pasvarstyti, kokį poveikį klimato kaita turės, pavyzdžiui, e, vandens išteklių valdymui e, arba prieigai prie vandens išteklių. <clears throat> Taip pat kalbant apie įtaką migracijai, tai yra e, kokie skaičiai žmonių bus priversti migruoti dėl klimato kaitos. Anksčiau mūsų komitete mes daug kalbėjome apie Kopenhageno, Kopenhagos e, susitikimo svarbą, e, ypatingai siekiant sušvelninti klimato kaitos įtaką skurdžiausiams, labiausiai pažeidžiamams šalims. Taigi aš manau, kad mums reikia diskutuoti e, taip pat ir e, apie šios aspektus, kuomet diskutuojame apie Baltąją knygą. Taigi ponas Prodis labai aiškiai pabrėžia, kad e, reikia atsižvelgti ir į skurdžiausių besivystančių šalių poreikius ir <clears throat> pabrėžti būtinybės teikti jiems pagalbą. Tik dėkoju ponui Prodžiui ir aš manau, kad busimosiuose diskusijose galėsime dar daugiau pasiūlymų pateikti, tačiau dabar norėjau tik tai išsakyti pačias svarbiausias pastabas. Ačiū poniai Debrun, dabar poniai Rosbach žodis. Mange tak, formand. Jeg har det ligesom så mange andre kollegaer. Jeg vil også gerne se noget mere konkret Aš kaip ir kiti kolegos manau, kad reikia kažko konkretesnio. Baltojoje knygoje labai daug kalbama apie analizę, tačiau jokių praktinių elementų nėra pateikiama. Norėčiau akcentuoti vandens klausimą, nes, kaip žinote, be vandens nėra gyvybės. Čia yra sakoma apie tai, kad bus mažiau kritulių, tačiau ta dalyk, tas dalykas galioja tik tais kai kuriuose regionuose, nes kituose regionuose tų kritulių yra labai daug. Ir sniego, ir lietaus, taip kad man norėtųsi kažko konkretesnio, konkretesnio pasiūlymo, kad būtų labiau saugomas pietų, pie, pietų regionas Europoje, kad būtų saugojami miškai, kad būtų kažkaip tai uh, E, Europos tose dalyse, kur yra e, labai daug jūrų statoma daugiau užtvankų, lygiai taip pat pasaky, tas pats pasakytina apie e, upių laivybą tose Europos dalyse, kur lyja per daug. Nes mes suprantame, kad pavyzdžiui, Lenkijoje yra per daug potvinių. Prieš keletą metų Lenkijoje buvo problemų e, labai nemažai ir todėl reikėtų valstybėms narėms bei ES numatyti tam tikras pro programas, pagal kurias būtų dirbama kartu ir būtų kažkas tai praktikoje realistiško įgyvendinama, kad tos problemos galų gale būtų išspręstos. Ačiū poniai Rosbach. Dabar žodis ponui Arsinis. Much, Ačiū labai, ponė pirmininkė klimato kaita, prisiderinimas prie klimato kaitos, tai nepaprastai svarbus dalykas ES. Faktiškai nuo to priklauso, ar mes išgyvensime. Noriu pasveikinti Vitorijų Prodį, nuveikus puikų darbą, parengus punkų pranešimo projektą. Jis tikrai sugeba apriepti tiek prisitaikymo, tiek švelnimo aspektus. Visapusiška asmenybė tikrai puikus dokumentas. Jeigu leisimėte, norėčiau pakomentuoti biologinės įvairovės aspektus. Puiku, kad yra pranešime pabrėžime ekosistemų svarba prisitaikymui. Tačiau reikėtų atnaujinti ES miškų ūkio strategiją. Ir pavyzdžiui, komisija kažką panašaus yra pasiūliusi. Taip pat reikėtų iki galo gyventi paukščių direktyvą, buveinių direktyvą, vandens politikos pagrindų direktyvą jūrų strategijos, e, pagrindų strategiją bei užtikrinti, kad būtų saugomos, e, saugomos teritorijos tiek jūrose, tiek e, sausumoje. Tuo labiau, kad kai kurios rūšis yra migruojančios. Paremtume ir komisijos pasiūlymą, jog reikia gairių, kuriuose reglamentuotų klimato kaitos poveikį Natūra 2000 teritorijoms. Dabar išorės plotmėje prisitaikymo politiką reikėtų integruoti į ES išorės politiką, ar tai būtų migracija, ar vystimasis, ar saugumas. Taip pat ekologinių sistemų tvarumas juk yra svarbus ne tik ES, bet ir visam pasauliu. Taigi šią politiką reikėtų integruoti į tarptautinės darybas, pavyzdžiui, priekybos klausimais. Dabar valdymo aspektai. Pagėdaučiau, kad mes numatytume įvesti nacionalinės ir regioninės strategijas. Sutinku su kolegos komentaru dėl to, jog skirtingiams regionams reikia skirtingo prisitaikymo priemonių. Atitinkama reikėtų ir skirtingo finansavimo skirtingiams regionams. Šiuo metu ūkio subjektai elgesi taip, lik klimatas nekistų ar tai būtų pramonė, ar tai farmacija, ar žuvininkystė, visi nemato klimato kaitos. Bet manau, kad taip yra neteisinga. Turime įvertinti, kiek kainuoja pasivumas, tiek sektorių, pagal sektorius, tiek regionuose, kiek dėl to yra netenkama darbo vietų, kiek tam išvaistoma išteklių ir pagal tai reikėtų apsispręsti dėl alternatyvių prisitaikymo scenarių bei dėl socialinio dialogo. Paraginkime Europos komisiją, kad ji peržiūrėtų egzistuojančius teisės aktus, peržiūrėtų svarbius konkurencijos ryties teisės aktus, atsižvelgdama į tai, jog būtina atsižvelgti klimato kaitą. Taip pat komisija turėtų panaikinti užslėptas subsidijas neprisitaikusiems ūkio sektoriams. Ačiū. Uh, Ačiū labai. Um, you, Ponas pirmininkė, labai trumpai kadangi sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Vitorio Prodžiui noriu padėkoti už puikų pranešimą, kuriame aptariama daug skirtingų klausimų. Suprantu, yra ribota pranešimo apimtis, tačiau nepasiant to jums pavyko sukimšti šį dokumentą daug protingų minčių. Suprantu, kad pagėdavome iš komisijos daugiau detalių, tačiau Vitorijus sakė, tai yra pirmas projektas, galbūt daugiau detalių sulauksime vėliau programavimo etape. Finansinės perspektyvos dalykai labai svarbus. Tai galbūt klausimą žodžiu Vitorijai arba komisijai. Žuvininkystės politika, žemės ūkio politika, kai gausime pasiūlymus dėl finansavimo, ar iš karto sulauksime ir tų pasiūlymų poveikio aplinkai vertinimą. Bet to ir kolega prieš tai kalbėjęs. Užsiminė apie priekybos politiką. Tai ar nereikėtų automatiškai atlikti tam tikrų starimo galimo poveikio aplikai vertinimą. Suprantu, kad tokie dalykai yra biurokratiški, tačiau vis tiek galbūt verta pagalvoti ir apie tai, ar mūsų veiksmai žemės ūkio žuvininkės srityje vienai per kitaip neįtakoja ir aplinkos. Ką būtų galima papildyti šiame dokumente, tai įžangoje pakalbėkime apie tai, kokios naudos mes gautume darbo vieto kūrimo prasme kovodami su klimato kaita. Tikrai strategija 2020 metai nėra vien neigiama. Tos prisitaikymas būtų naudingas mūsų prisiderimui, prisitaikinimui. Taigi pagėdautume šiek tiek pakoreguoti įžanginę įvadinę dalį. Ačiū. Ačiū, ponas Rossi. Grazie. Eh, allora, innanzitutto. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Skaitydamas pono Prodžio pranešimą, darau savo kaip ir išvadą, kad jis palankiai vertina komisijos baltąją knygą. Faktiškai tai yra nesuderinama su tuo, kas buvo patvirtinta komitete, priimta atitinkama rezoliucija. Be to, tai yra nesuderinama su 15 konferencijos rezultatais. Ten buvo sakoma, jog Europa turėtų savo sąskaitą paremti besivysiose šalis, sumažinti savo taršą nepriklausomai nuo to, kas bus nuspręsta Kopenhagoje. O dabar, man atrodo, mes vėl bandome mąstyti pragmatiškai. Taigi, Kopenhagos konferencija yra įvertina kaip žlugusi ir dabar štai mes teigiame, kad esame už tai, kas nurodoma Baltojo knygoje. Aš irgi esu už tai. Baltojo knygoje sakoma, jog tas pažadas sumažinti taršą 20 procentų, lyginant su 90 metais. Tai yra vienas dalykas, tačiau tarša turėtų būti sumažinta 30 procentų, jeigu atitinkamus įpareigojimo prisimtų ir kitos įsivyščios pasaulio šalėse ir jeigu besivysančios šalis irgi tam tikrą dalimi pasistengtų prisidėti apie taršos sumažinimą. Taigi rezoliucijai tvirtintas vienas dalykas, šiame dokumente kitas dalykas, bet aš džiaugiuosi, kad kolegai pradžiui patiko komisijos baltoji knyga. Pakomentuosiu du daugiau techninio pobūdžio dalykus, dėl kuriuos susinerimas. Tai susiję tiek su baltąją knyga, tiek su pradžio pranešimu. Pavyzdžiui, priekybos taršos e, leidimais kvotos. Mes kaip ir nesame prieš atitinkamas iniciatyvas. Labai gerai suprantame, kad dalį gautų įplaukų galima be kita ko panaudoti taršai į atmosferą, taršos į atmosferą sumažinimui. Tačiau abejojame dėl štai ko. Ar nebus taip, kad e, kils didžiulė spekulacija, kad atsiras spekulacinis burbulas, dėl kurio metams bėgant šalių ekonomika sudurs su problemomis. Investiciniai fondai, obligacijos, kokie kiti dalykai. Manome, kad negalime investicinių instrumentų susijęti su taršos leidimas arba sertifikatais. Mes pagidautume, kad būtų labai griežtai atliekama tų kontrolė, kurie administruos ETS sertifikatus. Norime užtikrinti, kad galų gale tos įplokos pasiektų atitinkamas valstybės nares bei e, įplokos pasiektų ir investuotojus. Kitas dalykas, į kurį irgi vertėtų įsigilinti šioje baltojoje knygoje Kolegė Rosbach beje sakė, jog nėra taip, kad apskritai mažėja kritulių. Tiesiog krituliai kitaip pasiskirsto. Taigi vienur matome labai stiprias liūtis, kitur liučių arba lietaus trūksta ir bendrai paėmus Europos mastų, mas kritulių ne tik, kad nesumažėjo, bet padaugėjo vidutiniškai. Tačiau problema yra ta, kad krituliai pasiskystų kitaip ir yra intensyvesni. Taigi tai, kas iš, išfiksuota pradžio pranešime, mano galva, yra protingiau negu tai, apie ką kalbama Baltojoje knygoje. Ir paskutinis dalykas, kuris yra labai keblus. Pavyzdžiui, po kolegos pradžio pranešimo pagrindime atkreikime dėmesį iš tai, ką įrašykime tik tai, kas bus teisingai suprantama. Esu, pažiūrėjau, ir Italijoje patyręs didžiulių potvinių, jų yra pasitaikę ir kitose Europos vietose. Tačiau potvinių atveju potviniai kyla dėl labai trumpų intensyvių kritulių, kadangi mm, lietaus vanduo nebenuteka upėmis. Atitinkamai Italijoje buvo sugriauta per potinius daug tiltų. Po potinių teko juos, juos atstatyti, taip pat teko platinti upių vagas. O pranešime sakoma, jog reikia sukurti upių vagas, kurios ilgiau sulaikytų lietaus vandenį. Tai būtų tinkama, jeigu turėtume per mažai kritulių. Tačiau didelių, stiprių liučių atveju mes, ko gero, susidursime tik su dažnesniais ir intensyviais potviniais. Šiuo keliudami problemos neišspręsime. Taigi, jeigu lietaus mažai, tada reikia, aišku, sulaikyti tą vandenį upių vagose, tačiau svarbi, stiprių kritulių atveju potviniai yra beveik neišvengiami, jeigu vanduo negali nutekėti upėmis. Taigi, jeigu dar bandysime sulaikyti tą vandenį, tikrai kils tik dar daugiau potviniai. Ačiū. Dankeschön. Ačiū. Ko gero vandens, ko gero vandens sulaikymo įrenginiai, tvenkiniai e, yra būtini. Jeigu, pavyzdžiui, smarkiau lyja, tai tikrai reikia tam tikrų tvenkinių arba vandens sulaikymo įrenginių, kad nebūtų sugriauti tiltai ir infrastruktūra kristaklas. Ačiū pirmininkai, norėčiau padėkoti kolegai Prodiužio pranešimą, taip pat ir už jo struktūrą, kuri man labai patinka. Jis pirmiausiai e, daugiausiai dėmesio skiria tam tikram moksliniam pagrindui. Ir manau, kad taip pat e, reikia į šį pasiūlymų katalogą įtraukti ir uh, klausimą susijusi su įvairių techninių naujovių panaudojimo galimybėmis, kurios e, leistų mums užtikrinti tam tikrą stabilumą visoje klimato kaitos diskusijoje. Ir e, atsižvelgiant tą pridėtinę naudą, kurią galėtume gauti iš mokslinių tyrimų ir e, plėtros, e, taip pat siekiant apsaugoti turimus gamtinius išteklius, kuriuos deginame arba kitaip naudojame. Dėl žemės ūkio, apie kurį jis kalba dviejose pranešimo punktuose, palaikyčiau Lindos McEwen nuomonę, čia yra labai svarbu objektyvių E, skaičiavimo modelių. Kitaip tariant, vėlgi turime remtis e, moksliniais tyrimais. Žemės ūkis e, atneša atitinkamai mums visiems apčiuopiamos naudos, tačiau taip pat šios naudos siekiant reikia ir atitinkamai investuoti, todėl reiktų mums vengti išpilti vaiką kartu su vonios vandeniu, todėl, kaip jau minėjau, reikia atitinkamo mokslinio pagrindo dėl dirbožėmio apsaugos ir atitinkamos direktyvos, tai galbūt tos direktyvos reik, reiktų, nors mūsų nuomonės ir skiriasi dėl to, kas turėtų toje direktyvoje būti įrašyta, nes mano nuomonė valstybėms narėms tenka atsakomybė už dirbožėmio kokybę, todėl reiktų e, galbūt atkreipti paprasčiausiai dėmesį į tą valstybių narių atsakomybę, siekiant užtikrinti švarų dirbožėmį ir tuo pačiu prisidėti prie e, aplinkos apsaugos bendraja prasme. kalbant apie dirbožemių e, sandarinimą, e, tai e, yra taip pat labai svarbis rytis ir ją būtina atkreipti dėmesį. Bendrai vertinant, pranešimas iš tikrųjų yra geras ir aš manau, kad jį patvirtinę mes žengsime šioje srityje dar vieną nemažą žingsnį į priekį. Ačiū, ponas Zieveris. Ačiū pirmininkė. Viktorijo Prodi kaip mokslo srities atstovas parengė iš tikrųjų gerą pranešimą, kuris galėtų būti traktuojamas netgi kaip uh, um, baltoji knyga, tačiau mes neturėtume <clears throat> konkrečių reikalavimų kelti, nes tai vis tik tai uh, nėra įstatymo arba teisės akto pagrindas. Kalbant apie rėmimasi moksliniais duomenimis, tai turėtume stengtis pasinaudoti palidovų teikiamą informaciją kitais moksliniais duomenimis, kurie yra surenkami ir Kalbant apie diskusiją susijusią su vandens išteklių valdymu, tai mokslininkų nuomonės iš tikrųjų yra labai skirtingos, todėl klimato kaitos poveikis vandens ištekliams yra sunkiai įvertinamas, bet kokiu atveju ar galime teikti, kad žmogus tam daro labai didelę įtaką, tačiau vis tik tai reikėtų dar įvertinti turimus mokslinius duomenys ir pateikti konkretesnius pasiūlymus. Aš e, manau, kad Kinija, kuri daugiausiai teršia aplinką anglės dvideginių, dabar bando e, pasilengvinti savo e, gyvenimą, nes jos teikiami e, duomenys mokslinių požiūrių nėra patys patikimiausi, taip pat panašiai elgesi ir Junktinės Amerikos e, valstijos. E, <clears throat> tai aš manau, kad galvodami apie konkrečias ES e, akcijas ir veiksmus mes turėtume atsižvelgti ir į Kinijos bei JAF dabartinį elgesį. Siūlomos priemonės susijusi su klimato kaita turi dviejopą e, atspalvį. Viena vertus jos daro įtaką atskiriems sektoriams, e, e, kita vertus yra tiesioginis klimato kaitos poveikis, taigi šios du dalykus reikia vieną nuo kito atskirti prieš siūlant konkrečias priemonės. Taip pat uh, tiems, kurie teigia, e, jog klimato kaitos nesąlygoja žmogaus veikla, noriu pasakyti, kad e, jeigu mes 2050 metais prognozuojame, jog Žemėje gyvens 9 milijardai gyventojų, tai <clears throat> reiškia, kad gamtinių išteklių e, jiems ir iškastinio kūro bus e, žymiai mažiau nei dabar ir e, todėl mes nedelsdami privalome imtis veiksmų. Europa turi parodyti pavyzdį, taip pat galvoti, kaip reikia padėti skurdžiausiams pasaulio regionams, reikia jau dabar ieškoti sąjungininkų pasaulyje, siekiant plėtoti atsinaujinančios energijos šaltinius, nes priešinko atveju mes tikrai susidursime su labai sėtinga situacija. Ačiū, Fransuas Grostet dabar. Ačiū, pirmininkė, labai daug buvo pasakyta apie Baltąją knygą bei apie pranešimą, kurį pateikė ponas Prodi. Baltoji knyga yra ypatingai naudinga, siekiant e, surasti kažkokiu tai priemonių, kuriomis galima būtų prisitaikinti prie klimato kaitos. Labai daug kas yra paliesta mūsų kolegos pono Prodi. Tai yra be galo įdomu, tačiau man kyla šiokio tokio nerimo kai matome, kaip sunku mums e, e, dirbožėmio direktyva ir dėl to, kaip taryba tą dirbožėmio direktyvą blokuoja, tai aš ko gero paminėčiau, kad iš Baltosios knygos ten turbūt labai daug kas turėtų būti įvesta dėl urbanizacijos, dėl statybos leidimų, dėl įvairių priemonių, kurių, reik, kurių reikėtų imtis įvairiose sityse. Uh, Pasakyčiau, kad kiekvieną kartą, kai imsimės kažkokiu rimtesnių dalykų, susidursimėm su, kons, su tarybos nuomonė, kaip kad atsitiko e, dirbožėmio direktyvos atveju. Taip kad reikėtų, ko gero, nebūti tokiems kategoriškiems program, e, planuojant e, išteklius. Iš tiesų klimato kaita ir jos įtraukimas yra labai svarbus dalykas, ko gero jį galima įtraukti ir priversti tarybą atsižvelgti į tai, kad tikrai būtina imtis kažkokiu tai prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių. Ir jeigu dėl, klim, dėl struktūrinių fondų, struktūriniuose fonduose pasakysime, kad turime atsižvelgti į mm, prisitaikymą, tai tada įtakosime tarybą ir tarybai tikrai atsižvelgs ir pritars toms direktyvoms, kurios išplaukia iš pono Prodi ataskaitų. Tai tokį pasiūlymą norėčiau pateikti, nes antraip bu, viskas blokuojama, gaištamas laikas, labai sunku balsuoti už direktyvas, kurios į ta, kurias įtakoja e, išrinktieji ir valstybės narės. Tai štai ką norėjau paminėti, nes iš tiesų minčių yra labai nemažai, bet kai jas pradedame pritaikyti, kai jas norime pritaikyti, kyla be galo daug sunkumų su taryba. Ačiū, Karin Kanbach. Herzlichen Dank, auch ich möchte. Ačiū labai. Aš irgi noriu kolegai Prodė padėkoti. Jeigu leistumėte porą papildomų pasiūlymų tai susijęs su trečiu bei ketvirtu punktais. Galbūt čia užsiminkime apie švietimą. Aš e, suprantu, kad e, moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra yra įdomi tik siauram žmonių tarpui. Tačiau kaip tik klimato kaitos aplinkosios rytyje pasieksime gerų rezultatų, jeigu visuomenė supras šio sektoriaus svarbą. Tai ko aš pagidaučiau? plėtojant visas šias priemonės, reikėtų imtis papildomų informacinių kampanijų. Tas e, kampanijas e, vykdyti kartu su atitinkamu priemonių vykdymu. Dar puikiau būtų, jeigu švietimas būtų vykdomas iš anksto. Taigi švietimas, e, aiškinimas, informavimas Šie dalykai svarbus ir nuo pat pradžių reikėtų pirmiausia jaunimo informuoti. Kitas dalykas ko gero tai ir jau numatė kolega Prodis infrastruktūros krityje, tačiau vis tiek konkrečiau pakalbėkime apie transportą bei mobilumą. Jeigu šių sričių mes konkrečiai nepaminėsime, tai ilgalaikė perspektyvoje nepasieksime tvarios aplinkosaugos. Ačiū. Ačiū. Kągi žodis komisijai. Ar pagidavote ką nors pakomentuoti? Peter. Thank you, uh, thank you, Mr. Ačiū, ponas pirmininkė. Ypač noriu padėkoti ponui profesoriui Prodžiui už puikų darbą rengiant šią diskusiją. Esu dėkingas ir už klausimus bei komentarus, kuriuos pateikė komiteto nariai. Buvo įvardinta nemažai klausimų pasistengsiu į juos e, bent į svarbiausius vienaip ar kitaip sureaguoti. ES e, dimensijos e, klausimas. Baltojo knygoje yra sakoma, jog daugelis veiksmų, kurie įtakoja klimato kaitą, yra priklausomi nuo geografinės vietovės. Atitinkamai ir prisitaikymo priemonės turi būti gyvendamos vietos arba regionų lygių. Kita vertus, negalime užmiršti Europos Sąjungos vaidmens. Su vandeniu, su biologinė vairovė susijęs poveikis dažnai neapsiriboja vienos šalies teritorija. Taigi čia reikėtų akcentuoti ir regionų solidarumo svarbą. Taip pat egzistuoja žemės ūkio sektorius, kuris yra labai integruotas ES lygių. Todėl kai ką čia būtų geriau keisti ES lygių užuot žemės ūkio sistemas kaitaliojus nacionalinių lygių. Galiausiai efektyvaus e, turimų lėšų panaudojimo klausimas. Pavyzdžiui, mokslinio tyrimų sityje vėlgi geriau lėšas būtų vieną kartą išleisti ES lygių, užuot po mažiau išleidinėjus 27 skirtingose valstybėse narėse. Baltojo knygoje, be kita ko, yra pabrėžima, jog reikia atlikti poveikio vertinimą. Daugelis poveikio vertinimų susiję su vandens režimo kitimu, su biologinės įvairovės kitimu, su žemės paskirties pakeitimu. Iš tikrųjų, galima sumažinti iš esmės mūsų pažeidžiamumą klimato kaitai. Svarbu sustiprinti ekosistemų, vandens sistemų atsparumą, kadangi tokios atsparios ekosistemos gali prisidėti prie geresnio ir pigesnio prisitaikymo prie klimato kaitos, išvengia tam tikrų brangių inžinierinių sprendimų. Kadangi inžinierinė infrastruktūra tikrai labai smarkiai, labai daug kainuoja. Baltojo knygoje taip pat pabrėžiama, jog egzistuoja žinių stygius. Tiesa, nemažai žinome, bet tikrai ne viską. Todėl Baltojoje knygoje yra pateikiamas principas, jog tam tikrose srityse, kur žinome, ką darome, galime imtis veiksmų, jeigu turime instrumentų, galimybių. Pavyzdžiui, egzistuoja vadinamoji potinių direktyva, pagal kurią valstybės narės turi parengti kovos su potviniais planus. Taigi tą galime ir padaryti. Be to yra numatytas finansavimas tiek e, žemės ūkio srityje, tiek e, regioninėje plotmėje tos lėšas, tas lėšas galime panaudoti prisitaikymą prie klimato kaitos. O, pavyzdžiui, efektyvaus vandens naudojimo srityje arba drekinimo srityje, ko gero, ten tam tikras priemonės galima priimti iš žemės ūkio sektoriaus. Kita vertus yra ir sričių, kur mūsų, mūsų žinių dar nepakanka. Taigi, ko gero, vėliau tose sritise teks priimti reikiamų sprendimų, kai užpildysime tą žinių, žinojimo spragą. Taigi, mes ir siūlome platesnio masto strategiją, kuri apėmė laikotarpį iki 2020 metų. Keli kalbėjusiai kalbėjo apie inovacijas, mokslą, klimato mokslą, taip pat kalbėjo apie tai, kaip reaguoti į prisitaikymo priemonės. ko gero iš tikrųjų čia vertėtų ES imti atitinkamų veiksmų. Taip pat atitinkami darbai jau yra vykdami pagal mokslinio tyrimo pagrindų programą. Taip pat e, numatome klyringo mechanizmą, bet to ir pono Prodžio pranešimo projekte yra kaip ir įspėjama, jog nereikėtų kartoti e, tų sistemų, kurios jau egzistuoja, o komisija atrodo jog reikia tokio klyringo mechanizmo, kurio dėka informacija turintys pateikti informaciją tiems, kam reikia informacijos. Ir tai pasakytume apie valstybės narės, kurios turi savo atskiras informacijos sistemas, bet tokios informacijos bei informacijos sistemų reikia ir valstybėms neturinčiams tokių sistemų. Dabar besivystančios šalis irgi buvo pamėtos per diskusiją. Tiesa, Baltojo knygoje joms neskiriama tiek daug dėmesio. Noriu pabrėžti, jog šis klausimas reglamentuojamas komunikate skirtame pasirengimui Kopenhagos konferencijai. Ko gero, aš nebekalbėsiu apie tuos 2,4 milijardų eurų, kurie skirti arba turėjo būti skirti prisitaikymui. Ko gero, žinote, kuo viskas baigėsi. Išgirdome ir pasiūlymų jo klimato kaitą reikėtų įvert, integruoti į po, aplinkosauginio poveikio vertinimą. Ko gero, pavėluotas pasiūlymas. Pateiksiu pasiūlymą. Pavyzdžiui, užtvanką norima statyti. Aišku, reikia atlikti aplinkosinio poveikio vertinimą, tačiau prieimus sprendimą prie dėl užtvankos statybos bus nuspręsta ir kur įstatoma o atliekant aplinkosauginio arba klimato, poveikio klimato įvertinimą būtų sprendžiama, ar toje vietoje yra pakankamai vandens. Tačiau ko gero užtvangos niekas nestatys ten, kur nebus vandens po keliarių metų. Taigi tai turi būti įvertima per galimybių studiją ir tik jau po to yra daromas poveikis aplinkai. Aišku, reikia parengti tokius planus, tokius projektus, kurie neigiamai neįtakoto klimato. Taigi mes ir savo baltoje knygoje patikėme labai aiškių pasiūlymų. Kai kas kalbėjo apie epidemijas, gyvulių lygas. Čia jums priminčiau vieną dokumentą, kuris buvo pateiktas kartu su Baltaja knyga. Dokumentas skirtas augalų apsaugai. Ten irgi kalbam apie gyvūnų sveikatą. Ko gero, tai irgi yra svarbus komisijai pasiūlymas. Kai kas siūlė, kad ES priimtų prisitaikymo direktyvą. Komisija mano, jog dar nėra atėjęs laikas e, spręsti, reikia ar nereikia direktyvos. Daug kas kalbėjo apie pinigus. Baltoji rengiant Baltąją knygą buvo bandoma, tačiau sunkiai sugebėta atsižvelgti finansavimo aspektus. Baltojoje knygoje, pavyzdžiui, siūloma prisitaikymo priemonės finansuoti iš tam tikrų EDS lėšų. Ko gero, čia būtų galima išanalizuoti pačius įvairiausius variantus, atsižvelgti į biudžeto galimybės, atsižvelgti finansinės perspektyvas, tačiau baltoji knyga buvo kaip tik ir parengta, nenorint kaip ir iš anksto užbėgti už akių biudžeto peržiūrai, nebuvo norima iš anksto spręsti, kokiu būdu ateityje bus finansuojamas prisitaikymas prie klimato kaitos. Taigi dabar, kaip tai galite parengti, pateikti savo nuomonės, į kurias tikėkime bus atsižvelgta atliekant komisijų biudžeto peržiūrą. Kai kas kalbėjo apie ekonomikos atkūrimo, gaivinimo planą. Baltoje knygoje irgi sakoma, jog pačios valstybės narės turėtų atsižvelgti į prisitaikymą prie klimato kaitos įgyvendinamos savo ekonomikos gaivinimo planus. Taip pat tik po to pasirodė strategija 2020-ieji. Prisitaikymo integravimas į kitus politikos aspektus yra, ko gero, vėlesnės perspektyvos reikalas. Komisijos vadovas Barozo yra paskelbęs, jog numato iš esmės peržiūrėti kai kuriuos politikos barus ir išanalizuoti, kaip jos dera su klimato kaitos klausimais. Taigi galbūt šiame kontekste prisitaikymas prie klimato kaitos ir bus įver, integruotas pagal galimybės į atskiras politikos e, sritis. Ačiū. Ačiū komisijai už šią poziciją. Dar kartą žodžiu tikiu Vitorijo Prodė. Jeigu manoma, kalbėkite gana trumpai nes pritrūksime laito, laiko kitam darbo tokias punktų aptarimui. Eh, Ačiū. Savai mes suprantame, kad į visus klausimus atsakyti nesugebėsiu. Ir nesugebėsiu atsiliepti į visus pasiūlymus, kurie čia buvo pateikti. Tačiau norėčiau padėkoti kolegoms už indėlį, už pasisakymus, tikrai viską atsižvelgsiu labai konkrečiai ir detaliai. O pradėsiu nuo to, kad paminėsiu, jog kol kas, kalbant apie teritorijų tvarkymą, buvo sakoma, kad reikėtų kaip galima greičiau pradėti spręsti vandens klausimą. Keičiantis klimatui, o ypatingai suintensyvėjus krituliams ir pailgėjus sausroms periodams, Mes turime keisti minties kryptį, kitaip tariant, mums reikėtų kaip galima vandenį ilgiau išlaikyti ten, kur jisai iškrinta krituliais. Kodėl? Todėl, kad tokiu būdu sumažėtų dirbožėme erozija ir galima būtų padėti atsinaujinti vandens e, ištekliams, požeminiams po vandens ištekliams. E, E, anksčiau iškrisdavo sniegas ir būtent tas iškritęs sniegas ir leisdavo atsinaujinti požeminiams vandens ištekliams. Taigi kiekvieną teritorijos kvadratinį metrą reikėtų išmintingai valdyti. Aišku, tai yra be galo brangus dalykas ir ko gero tą įgyvendinti galima bus tik tuo atveju, jeigu šalia dirbožėmio valdymo mes dar pasirūpinsime ir atsinaujinančios energijos šaltiniais ir jų tinkamų valdymų. Biomasės liekanų valdymas, taip pat vandens išteklių išlaikimas Atsakydamas ponui Rosi pasakysiu, kad čia kalbu apie vandens išlaikymą, kad būtų galima sumažinti poveikį tų e, potvinių, kurie gali atsitikti, įvykti. Reikėtų dirbožėmį tvarkyti, labai susitelkti ties to tvarkymu. Tas yra būtina siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos. Ir žinoma, reikia racionaliau panaudoti visus išteklius. Man buvo užduota visai lė tikslių klausimų, ypatingai dėl draudimo. Taigi čia situacija yra tokia, kad rizika nuolatos didėja, rizika kinta ir draudimo kompanijos tikrai negali įvertinti ir apskaičiuoti tos rizikos. Tam, kad privatus sektorius prisijungtų prie problemų sprendimo, kai likviduojamos katastrofų pasiekmes, reikėtų bendradarbiavimo. O bendradarbiavimas turbūt prasidėtų nuo to, kad bus apibrėžiama rizika. Prie to, kaip jau minėjau, galima bus dar sugrįžti. Savaime suprantama, viena kažkuri tai dalis išteklių turėtų eiti iš e, priekybos taršos leidimais, ir turėtumėm labai budriai žiūrėti, kad tais taršos leidimais nebūtų spekuliuojama. Finansai sudavė labai stiprų smūgį ekonomikai. Todėl reikėtų, kad tie, kurie dalyvaus priekyboje emisijomis, būtų domėtųsi šio viso reikalo esme, bet nespekuliuotų. Bankams spekulacijų transakcijoms buvo nustatytos tam tikros ribos ir čia aišku labai svarbus faktorius. Čia ir sustosiu, nes žinau, kad laiko per daug neturiu, nebenorėčiau vokti laiko nuo sekančio klausimo, tačiau noriu pažymėti, kad į visus tas pastabas Visas pastabas prisimenu, visas jas pasižymėjau ir pabandysiu jas įtraukti į pastebėjimus, kurie bus pateikti šiam komitetui. Ačiū Viktorijų Prodi už svarbų pranešimą apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Ir manau, kad dar intensyviai turėsime diskutuoti šiais klausimais ir rengtis basimiems įvykiams. Vasaro 12 dieną 12 valandą baigėsi laikas pateikti pataisoms ir kovo mėnesį bus šis pranešimas tvirtinamas per plenarinę sesiją. 17 darbo tvarkės punktas. Tai yra Europos parlamento delegacijos dalyvausius Junktinių tautų klimato kaitos konferencijoje Kopenhagoje ataskaita. Per plenarinę sesiją jau aptarėme konferencijos turinį ir rezultatus. Gavote mūsų atitinkamą ir praneš... sekretariato parengtą pranešimą. Kadangi buvau delegacijos vadovas, tai galiu tik tai patvirtinti, kad parlamentas labai aktyviai dalyvavo šioje Junktinių tautų konferencijoje. Oficialią delegaciją sudaro 15, sudarė 15 narių, tačiau iš viso dalyvavo 75 Europos parlamento nariai. Tas dvi savaitės trukusiuose susitikimuose, e, diskusijose, konferencijose, kurių buvo ne tik šimtai, bet galbūt ir tūkstančiai. Iš tikrųjų labai gerai, kad tiek daug įvairių skirtingų Europos parlamento atstovų dalyvavo šioje konferencijoje ir tikrai labai gaila, kad e, rezultatai buvo tokie menki. Kopenhagos susitikimo konferencijos sąlygos buvo pakankamai sudėtingos, tačiau mes jautėmės tam tikrą prasme privilegijuoti. Turime padėkoti dėl to mūsų sekretoriatui, nes <clears throat> galėjome dirbti ES paviljone, turėjome atskiras patalpas rezervuotas Europos parlamentui. Iš tikrųjų, norėčiau padėkoti Europos parlamento informacijos biurui, Kopenhagoje taip pat Europos aplinkos agentūrai, kurie e, skyrė mums taip pat savo patalpas, per e, dėje mums neleido dalyvauti koordinavimo sustikime, e, kuriame dalyvavo tarybos ir komisijos atstovai ir jie prieštaravo Europos parlamento norui dalyvauti tame sustikime ir dabar mes prieš pasirašant tarp institucinį susitarimą ir prieš pareikšdami savo pasitikėjimą Baroso komisiją siekime, kad ateičiai išsi, būtų išsiaiškinti tokio pobūdžio klausimai, nes Lisabonos sutartis sustiprina parlamento pozicijas ir mes e, privalome būti lygiaverčiai partneriai su taryba. Konferencijos programa iš tikrųjų buvo labai intensyvi. Kiekvieną dieną vyko labai daug įvairiausių susitikimų, Man buvo labai įdomus dvi šaliai susitikimai su e, Kinijos, Indijos, Brazilijos, Afrikos sąjungos, e, vairių salų valstybių parlamentų atstovais. Ir tai buvo tik dalis visų susitikimų. Pat mums patiko darbo grupių veiklos metodas, nes juose buvo galima aptarti įvairius rūpmus klausimus. Darbas su žiniasklaida vyko pakankamai e, sudėtingai. Ir e, rengti spaudos konferenciją viešbutyje mieste, kuriame dalyvavo Karl-Heinz Florence, buvo, mano nuomonė, netinkama idėja, nes žurnalistai paprasčiausiai negalėjo uh, tenai atvykti. Taigi manau, kad darbą su žiniasklaida galėtume mes ateitie organizuoti geriau. Taigi ilgai nekalbėsiu, pranešimas jums yra išdalintas, galite pasisakyti. Siūlau kalbėti neilgiau nei 2,5 e, minutės ir pirmas pasakys Kalens Florence. <clears throat> Ačiū norėčiau pakartoti keletą minčių, nors šiaip jau to nedarau. Iš tikrųjų norėčiau padėkoti svarbiausiams šios kelionės organizatoriams, mūsų komiteto e, sekretariato darbuotojams. Jie sugebėjo atlikti neįmanomą darbą, sugebėjo organizuoti 75 parlamentarams E, parūpinti tinkamas darbo sąlygas, e, tarp jų ir labai aukšto rango pareigūnams Belgijos parlamento nariams, kai kuriems, taigi dėkoju jiems už tai ir pirmininkėms norėčiau taip pat savo ruoštų padėkoti, jūs puikiai organizavote viską, nes aš esu dalyvavęs nemažame skaičiuje panašių konferencijų, taigi tai, kas nepavyko tinkamai suorganizuoti, tai jūs tikrai esate dėl to nekalti, nes e, kai kurių delegacijų narių skaičius iš tikrųjų e, smarkiai padidėjo, nes pavyzdžiui iš Balio iš pradžių buvo numatyta kad 15 atstovų dalyvaus, e, o iš tikrųjų delegacijos dydis buvo 35 asmenys, taigi vien organizacinių logistinių požiūrių tokio masto konferencijos kartais yra beveik neįmanomas e, optimaliai organizuoti. Kadangi aš negalėjau dalyvauti e, pirminėje sesijoje Strasbūrė, tai galiu tik tai dar kartą patvirtinti, kad konferencijos Kopenhago rezultatai buvo nepatenkinami, silpni, tačiau e, bent jau susitarimas riboti klimato atšilimą dviem laipsniais per metus buvo tam tikras apčiuopimas rezultatas. Iš tikrųjų, e, tačiau mūsų e, tarpusavio santykiai ir aš turiu minį čia ne Europos parlamentą, bet e, valstybių vadovus buvo pakankamai sudėtingi, todėl konferencija ir nebuvo tokia gyvybinga. Iš tikrųjų, mums reiktų pasisemti naujų minčių iš šio pralaimėjimo, padaryti atitinkamas išvadas. Tai, ką mes išmokome iš šios konferencijos, yra dalykas, kad, arba yra išvada, kad tai, kas priimtina Europai, likusiam pasauliu nebūtinai gali būti priimtina. Taigi ateities diskusijoms rengdamėsi turėtume to nepamiršti. Ir iš tikrųjų e, per artimiausius porą trejata mėnesių mes, manau, galėtume ir apsvarstyti savo naujasias strategijas, kurios e, leistų mums pasiekti savo anksčiau užsibrėžtus tikslus. Aišku, e, ačiū. Iš tikrųjų galiu tik tai padėkoti už tą bendarbiavimą ir pritarti jūsų anksčiau užsakytoms mintims. Linda Makėvė. Noriu padėkoti už sekretoriatui, taip pat puiku mes galėjome visur patekti, kur reikėjo patekti. Be abejo, buvo tam tikrų problemų dėl dalyvavimo dėrybose, tačiau bent jau iš savo perspektyvos galiu štai ką pasakyti, ko gero paprašykime, kad naujos sudėties komisija paaiškintų, kokiu veiksmu yra numatoma imtis po Kopenhagos. Juk yra jau paskelbta kad nebeegzistuoja ta data sausio 31. Tiesiog e, susitarimo šalis tai priėmė domėn susitarimą ir kol kas neaišku, kas e, realiai pasirašė šį susitarimą. Tiesiog yra valstybių narių prašoma pranešti apie savo vidinius sprendimus dėl tinkamų tikslų, jeigu jos nori tą informaciją pateikti, taigi tikslai tie nėra privalomi bet to kokia yra, yra tiksliai ES pozicija. Lyg ir taryba dabar laikosi 20 procentų tikslo, bet valstybės narės patikė savo skaičius, taigi iki galo nėra aišku, dėl kogi buvo sutarta Kopenhagoje, kokį teisinį pagrindą turi tie sutarimą ir tikrai nėra aišku, kas e, bus toliau daroma Meksikoje ir panašiai. Taigi manau, kad tikrai ta, ta energija, tas polėkis išsisklaidė ir kad mes čia kažko gero pasieksime. Corin. Ačiū, Korin Lepaž. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti kolegoms, sekretoriatui bei jums už konferenciją, kurios metu jūs padarėte tai, ką galėjote. Jūs kaip Europos parlamentaras iš tiesų galėjote tik nusivilti tuo, koks vaidmuo buvo skirtas Europos parlamentui. Nebuvo taikomas Lisabonos, Lisabonos sutartis, mums neliko vietos šalia tarybos ir komisijos. Savai mes suprantama, kiekvieną rytą mes gaudavome ataskaitą, tačiau tai buvo tik tais ataskaita. Tikrai nebuvome kviečiami e, dalyvauti sprendimų prieimime ir netgi nebuvo E, nebuvo ženkliuko, kuris mums leistų dalyvauti plenarinėme posėdyje. Nieko čia tokio atrodo, tačiau labai jau simpo, simboliška. Nei jums, nei Lorensui nebuvo, nei kolegoms. Bent jau porą būtų tų ženkliukų davę, tačiau nieko panašaus nebuvo numatyta. Tikrai negalėjo plenarinėme posėdėje dalyvauti parlamento nariai ir aš tai laikau, kad nepriimtina. Uh, būtinai tą norėjau pasakyti, tai nėra kritika nei jūsų, nei mūsų organizacijos atžvilgių, tačiau tai e, kritikuoju, e, kritikuoju tą faktą, kaip parlamentas buvo traktuojamas šioje konferencijoje. Na, o šiaip dvišalių pagrindų vyko labai įdomios diskusijos, Tai Stevens e, labai įdomių dalykų pasakė, tačiau iš esmės dalyvavimas darybose, darybose tikrai negalėtų būti pavadintas dalyvavimu darybose, nes mes juose nedalyvavimo. Ko gero dėkoti reikia visiems, tiek ir Task Force, ne tik mūsų sekretariatui, bet ir kitiems padėjusiems, organizavusiems. Iš tikrųjų, turime galvoti ir apie parlamentų vaidmenį per jungtinių tautų konferencijas. Juose dalyvauja vyriausybės. Buvo daug parlamentarų, tiesa, tačiau jie jautėsi lik ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Taigi ateityje tektų pagalvoti, kokį vaidmenį, didesnį vaidmenį galima suveikti parlamentams. Satuhase. Ačiū. Sutinku su tai žmonėmis, kurie palankiai atsiliepia apie sekretariato darbą. Ir aš tariu, ačiū. Kitas dalykas. Akreditavimas. išrinkti Europos parlamento nariai net nežinojo, ar galės patekti į reikiamas patalpas. Tai yra neprimtina. Taigi Europos parlamentas turėtų susitarti su Europos komisija, jog visi išrinkti Europos parlamento nariai bent jau gautų akreditaciją per Europos komisiją. Tiesa, jeigu daug yra parlamentarų nuvykusių, tai galbūt ir ne visi gali patekti į posėdžius, kuriuose dalyvauja oficialios delegacijos, bet akreditacija, įėjimo galimybė, taip sakant, turėtų būti prieinama visiems e, parlamentarams. ES turėtų suprasti, jog privalo vykdyti aktyvesnę klimato politiką Nepakanka vien to, kad mūsų specialistai viską puikiai žinotų, susigaudytų detalėse. Turime aktyvesnė vykdyti klimato diplomatiją. Turime daugiau dėmesio skirti vadinamosiams baziniams šalims, kurios šioje konferencijoje elgesi daug aktyviau negu anksčiau. Taigi nuo jų svorio ir priklausė tai, jog buvo pasiektas toks skistesnis sustarimas Kopenhagoje. Daug kas teiraujasi, jeigu, pavyzdžiui, Kinija taip pat priklausanti šiai valstybių grupiai. Ar Kinija nemanipuliavo, pavyzdžiui, Sudanu ir ar tuo neprisidėjo prie tam tikrų sprendimų tarpadavimo. Kitas dalykas. Europos Sąjunga turėtų rasti būdą, kaip jungtinėse tautose būtų priimtos tokios taisyklės, kurių dėka būtų galima balsuoti bent dėl procedūrų, kad nebūtų stabdomas visas darbas. Ačiū. Thank you very much. Ačiū labai. Sutinku su tais, kurie pastebėjo, jog te buvo priimta domin konferencijoje būtimybė priimti sutarimą 2010 metais. Iš tikrųjų, negalime nuleisti rankų, turime toliau kovoti. Pirmiausia, ES turėtų aiškiai suvokti, koks tikslas jos svarbus įrašytas kažin, čia, ar galima čia apsiriboti vien 20 procentų, kai kas siūlo 30 procentų, aš siūlau 40 procentų, o mes kaip komitetas turėtume rasti būdą, kaip ir toliau aktyviai šią temą nagrinėti. Taip pat reikia užtikrinti geresnius santykius su kitais dėrybininkais, dėrybų partneriais. Pasidalinsiu tiek savo samprotavimais, tiek savo padėka sekretoriatoje sunkiomis aplinkybėmis sekretariatas puikiai pasidarbavo. Ačiū Jums, pirmininkė, ačiū Task Force, taip pat ačiū ir komunikavimo darbuotojams. Tikrai viskas buvo atlikta nepriekaištingai. Ko gero reiktų parašyti laišką adresuotą Danijai bei jungtinėms tautoms ir jame pakalbėti apie registracijos procedūrą, pateikimą oficialų skundą dėl akreditavimo. Taip pat e, panalizuokime ir patį savo vidaus tvarką, pagal kurią nustatoma, kas yra įtraukiama ir kas netraukiama į oficialią delegaciją. Taigi vertėtų iš anksto tai žinoti, kad galėtume nusiteikti, kas bus oficialus nariai, o kas ne. Kadangi tokia informacija paaiškėjo gana vėlai. Taip pat ir ateityje mums reikėtų reikalauti, kad Europos parlamento nariai turėtų teisę dalyvauti koordinaciniuose posėdžiuose. Ačiū. Ana Rosbach. Ačiū, ponas pirmininkė. Šimtą kartų norėčiau padėkoti sekretariatui. Tikrai viskas buvo puikiai suplanuota, puikiai atlikta. Esu Danijos e, atstovė, tai ko gero neišvengiamai turiu pakomentuoti tuos, tuos e, negerus aspektus. Tikrųjų, man skaudėjo širdį, matant, kaip mano kolegos valandų valandos stovėjo laukia, negalėdami pateikti į Belą centrą rūmus. Taigi tenka tik apgalėstauti, jog taip įvyko. Ne mes beje buvome organizatoriai, ne mes viską rengėme, tačiau kalbėjau su atitinkama moterimi. Ir iš viso te gavome tik tai keturius leidimus. Kita vertus, posėdžio salė buvo pustuštė. Ir organizatorė pasipiktina, matydama pustuštę salę. Ir net nežinojo, kad tą salę galbūt būtų užpylę Europos parlamento nariai, gavę daugiau leidimo. Taigi tikrai čia ne viskas vyko gerai. Ko gero, reiktų pasistengti ateityje geriau išspręsti jau Meksikoje tam tikrus praktinius dalykus. Sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, jog reiktų skundą parašyti. Mielai prisijungčiau prie tokio skundo. Taigi tokia buvo įžanga. Dabar pasakysiu, jog aš neturėjau tokių dėlių lūkesčių iš Kopenhagos konferencijos kaip kiti. Be abejo, puiku, kad daug valstybių bei vyriausybių vadovų susirinko į vieną konferencijos centrą. Puiku, kad valstybių vyriausybių vadovai kalbėjo apie finansus, taip pat jie atstovavo savo šalis, skirtingą kultūrinę geografinę priešistorę ir panašiai. Aš tikėjausi, kad mes sutarsime dėl kažkokių pačių bendriausių principų. Galbūt parengsime tam tikrą bazinį dokumentą, kurį būtų galima vėliau plėtoti. Taip pat tikėjausi, kad mes sukalsime tam tikrą pagrindų architektūrą, kurią būtų buvę galima rudenį bei žiemą nagrinėti Meksikoje. Ačiū. Ačiū, bet tokiu atveju Kopenhagoje veikia metro, tai yra bent jau geras dalykas. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Um, again, thanks to the Secretariat. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti e, sekretariatui. Iš tikrųjų, nu, Kopenhagos e, sustikimą aš e, įvertinčiau kaip visišką lai, laiko ir pinigų švaistimą. Galbūt vienas dalykas tam buvo geras, tai yra vokiečių kompanija, kuri pristatė e, <clears throat> naują gaminį, e, technologiją. E, kurie, kuri leido, ar tiksliau leidžia sukurti tokią medžiagą, kur yra kelis kartus stipresnė už plieną ir lengvesnė už anglį. Ir iš tikrųjų tos technologijos galėtų padėti trečiam pasauliui, pavyzdžiui, e, išspręsti būstų problemą, taigi ta technologija iš tikrųjų labai patraukli ir aš nežinau, ar kas nors iš komisijos atstovų atkreipė į tai e, dėmesį, nes tai turbūt yra vienintelis uh, dalykas teigiamas iš Kopenhagos susitikimo, nes visa ta klimato kaitos teorija e, neturi jokio pagrindo ir istorija ją pamiršta. Tačiau tokio pobūdžio technologijas iš tikrųjų būtų galima panaudoti ateityje. Na, pirmininkas, taigi e, Kopenhagos konferencija nebuvo visiškai e, bevaisė, nes bent jau naujų technologijų mes ten matėme. Panas Kilakakis, aš dalyvavau Balio atitinkamose konferencijose atstovau savo vyriausybei ir e, iš tikrųjų parlamento atstovavimas buvo suorganizuotas Kopenhagoje žymiai geriau. Už tai reikia padėkoti atitinkamiems darbuotojams. Grįžtant prie konferencijos rezultatų, tai manau, kad mums iš tikrųjų reikia peržiūrėti savo strategijas Mane nustebino, kokia silpna buvo mūsų pozicija, kuomet mes diskutavome su Kinijos ir Indijos delegacijomis. Kuomet Kinijos atstovas pakėlė dvi vandens stiklinės ir pasakė, kad 30 milijonų žmonių mūsų šalyje geria ne tokios spalvos, o kitokios spalvos vandenį. Ir uh, Mano nuomonė, e, tuo ir pasibaigė Kopenhagos e, konferencija, nes mes paprasčiausiai neturėjome kontrargumentų, kuriuos galėjome pateikti Kinijos atstovams, kuomet jie pristatinėjo savo pozicijas. Apie Indijos atstovus būtų galima pasakyti daug maž tą patį. Taigi mums reikia parengti naują strategiją, mums reikia naujų argumentų ir šie argumentai iš tikrųjų egzistuoja. <clears throat> Pavyzdžiui, iškastinio kūro klausimai, kurių mes neaptarėme, arba subsidijos, kurios yra mokamos ir e, ta politika iš tikrųjų daro didelį įtaką e, klimato kaitai. Taip pat mums reikia pradėti kalbėti ne apie tai, ką turime e, daryti, kokiu veiksmu turime imtis dabar, tačiau žvelgti toliau į ateitį, pavyzdžiui, 2050 metus, kuomet iš tikrųjų tiek Kinijai, tiek Indijai atiteks e, žymiai didesnė atsakomybė nei dabar. E, ačiū Žilis Panjo dabar. Oui, euh, président. Euh, quelques mots pour, euh, euh, là aussi, remercier euh, Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už puikų organizavimą, prie kurio prisidėjo bendradarbiai iš komisijos, mes tikrai buvome puikiai priimti. Mes buvome palyginus visai neblogai priimti, nes tame pačiame viešbutyje buvo ir Kalifornijos valdytojas savai mes suprantama, mes e, pastebėjome, kad dar kai ką galima patobulinti šioje srityje, o rimtai kalbant, ponė pirmininkė, tai e, Kopenhagą galima apibūdinti trim dalykais. E, gailestis, nusivylimas, viltis. Gailestis. Ne, gal pirmiausia nusivylimas. Nusivylimas dėl to, kad ES, ne tik parlamentas, kaip sakė Korin Lepaž, bet ES nebuvo pakankamai uh, svari diskusijų dalyvė ir jos nedalyvavimas per keletą paskutinių valandų, kadangi įvyko susiskaldimas pačioje Europos Sąjungoje, mus taip pat pastatė į silpnesnę poziciją. Mes, kaip Europos parlamentarai, buvome šios rezoliucijos tarsi nešėjai ta diskusija kaip ir buvo, galėjo surasti kompromisą ir mes labai nusivylėme dėl to, kad ES negalėjo pasireikšti toje diskusijoje vykusioje Kopenhagoje. Gaila, gaila, gaila dėl to, kad mes buvom tik žiūrovai, nepaisant to, kad tos. E, tie posėdžiai buvo organizuojami, derinamos delegacijos ir panašiai. Mes pamatėme, uh, E, kaip viskas sunku per tas dienas, nors tai buvo viskas stengiamasi suorganizuoti. Ir baigsiu, baigti norėčiau viltimi. Viltimi, kad tokiems viršūnių susitikimams bus e, išmokta vadovauti geriau ir kad Bonoje viskas vyks sklandžiau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėtume padėkoti sekretoriatui už mūsų dalyvavimo Kopenhagos konferencijoje organizavimą. Aš kalbėjusi su kolega iš e, Niderlandų parlamento ir iš tikrųjų buvau nustebęs, kokia intensyvi buvo mūsų delegacijos programa. Manau, kad mes turėsime galimybę dar aptarti Kopenhagos konferencijos rezultatus. Mano galva ir galėčiau papildyti lygi šiol išsakytas pastabas tik tai e, tuo aspektu, kad Europos parlamentas turėtų daugiau dėmesio e, skirti, remdamasis atitinkamą e, lapkričio mėnesį priimtą rezoliuciją, kuomet mes daug pastangų padėjome, kad susitartume dėl bendros pozicijos Ir iš tikrųjų Kopenhagoje nebuvo beveik nei vienos diskusijos, netgi ir Europos komisijos pasisakymuose mes girdėjome visiškai kitokių pozicijų negu tos, dėl kurių susitarta Europos parlamente. Todėl mes turėtume užimti, užimti kritiškesnę poziciją komisijos atžvilgių, jeigu jos nuomonė nesutampa su mūsų. Todėl mes taip pat turėtume priimti ir atitinkamą rezoliuciją, nes e, mes dėl jos susitarėme ne šiaip savo. <clears throat> Todėl mums reikia e, ir e, patiems šiek tiek pamastyti apie tai, kaip e, turime pagerinti savo situaciją ir savo poziciją bendrame darybų kontekste. Pirmininkas, ačiū. Mes vaidiname tam tikrą vaidmenį ES, tačiau jungtinėse tautose iš tikrųjų mūsų pozicijos yra pakankamai silpnos ir tą galėjome pamatyti Kopenhagoje Viktorijo Prodi. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau prisijungti prie tų nuoširdžių padėkų, kurias skiriame sekretoriatui. Iš tiesų mes pasijutome labai palaikomi, tačiau e, problema yra ta, kad nusivylimas vis tik tais didžiulis. Apie tai tikrai reikėtų kalbėti. Bet pasakysiu štai ką, mums trūko atsakymo balyje buvo diferencijuota bendra atsakomybė ir mes tam nebuvome pasirengę. Aš ne vieną kartą bandžiau įterpti įvairių momentų į diskusiją, tačiau man nepavyko. Tikiuosi, kad mūsų Kopenhagoje patirta nesėkmė, kad tai, kad mes nepasiekėme rezultatų, mums privers pakeisti rezist, registrą, nes mūsų pasiūlymas labai mm, detalus, bet tuo pačiu ir labai ribotas. Ir tai yra paradoksas. Mm, būtent dėl to galutinėse diskusijose ES nedalyvavo. Kiti savo kompromisus pateikė, mes bet kokiu atveju būtumėm tų kompromisų laikėsi, bet E, vis tik paradoksas. Paradoksas įvyko, mums reikėtų atvykti su, tokia, su tokiu pasiūlymu, kuris dabar, su dabartiniu lyginant, būtų visai kitoks. Ir tik tada iš vidaus galėtumėm, galėtumėm prie tos problemos prieiti iš vidaus. Ir galėtumėm balio e, išvadoms suteikti politinio atspalvio. Labai ačiū, mes apie tai dar pašnekėsime. Ponas Rosi, visiškai pritariu ponui Prodi. Labai vertinu tai, ką jisai pasakė. Prašyti per daug, ko gero, reiškia, kad būsi atmestas. Taip ir įvyko. Na, dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip dirbsime COP16 perspektyvoje, bet pasižiūrėkime, kaip su kitomis šalimis gyvensime, su Indija, su Junktinėmis valstijomis, su Afrika. Tai yra stiprios daugiau ar mažiau valstybės, tačiau tos valstybės niekada nepritars pasiūlymams, kurie buvo nubalsuoti Europos parlamento rezoliucijose. Ne įtikėtina pirmininkė, tačiau pritariu Jums, ko 15 nepasisekė ir Jums norėčiau pritarti, kad reikalinga ar tai žodžiu, ar tai raštu pareikšti protestą, kažkokią notą nusiųstą, arba vieną arba kitą variantą galima pasirinkti. Reikėtų nusiųsti protestą dėl to, kaip elgiamasi buvo su parlamento, Europos parlamento nariais. Uh, mes, e, mūsų atstovai negali būti palikti už durų, e, nesvarbu ar, ar, ar ant šalygatvio, ar, ar, ar už salės durų, su jais reikia diskutuoti. Taigi mes labai vertiname, kad jūs protestuojate, labai džiaugiuosi dėl to, tačiau norėčiau, kad tai būtų paremta rašytiniu dokumentu, tas protestas, kad būtų paremtas rašytiniu dokumentu ir kad visoms institucijoms primintumėm, kas mes tokie esame ir kaip su mumis turi būti elgiamasi. Norėčiau, kad visi COP16 perspektyvoje padirbėtumėm ir sukurtumėm tokį dokumentą, kuriame e, apibrieštumėm būsimuosius sprendimus, e, kurie turėtų būti įgyvendinami e, prisitaikant prie klimato taikos. Ačiū, sako pirmininkas. Trempulios. Ačiū, pirmininkė. Papildant išsakytą kritiką, norėčiau dar pridurti, kad COP15 konferencija Kopenhagoje iš tikrųjų patyrė fiasko, todėl kad niekuomet anksčiau nebuvo tiek vienoje vietoje susitikę žmonių ir pasiekė tiek mažai. Europos Sąjunga prarado anksčiau turėtas lyderės pozicijas šioje srityje ir visi konferencijos dalyviai praktiškai tik tai apsunkino e, konferencijos klimatą. Europos parlamentui atstovavo 15 oficialių delegacijos narių, kiti dalyvavo tačiau e, taip pat e, ir koks jiems tenai atiteko vaidmuo. Europos parlamentas buvo visiškai izoliuotas, atskirtas nuo kitų ES atstovų ir delegatų. Šiuo nenoriu kalbėti apie organizacinės problemas, kurios buvo minėtos. Noriu pasakyti kai ką kito. Buvo padaryta politinių klaidų ir aš, pavyzdžiui, Iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus suteikta galimybė kažką man asmeniškai pasakyti. Johannesburgė 2003 metais e, atstovavau nevyriausybinį organizaciją ir negalėjau dalyvauti visose susitikimuose, kuriuose norėjau dalyvauti. Tačiau iš tikrųjų, pavyzdžiui, klimato kaitos formas buvo labai uh, vykęs renginys, tačiau tuo pačiu metu vyko visokio plauko atstovų demonstracijos Kopenhagoje. Todėl logistinių požiūrių buvo pakankamai sudėtinga visur dalyvauti. Kitas etapas yra Meksika, tačiau prieš tai dar laukia Bolivija ir Bona. Ir aš manau, kad mes turime dėti visas pastangas, kad Europos parlamentas daroma galėtų dalyvauti visose klimato kaitos diskusijos. Ačiū pirmininkė. Vienas Adar. Vengrijoje mes uh, apibendrindami Kopenhagos konferencijos rezultatus, e, turime tokį posakį, norėjome kaip geriau išėjo, kaip visada. Iš tikrųjų, trūko vieningos ES pozicijos Kopenhagoje ir ta situacija tęsiasi. Prašyčiau komiteto pirmininko sudaryti atitinkamas galimybės pasikeisti nuomonėmis dėl to, kodėl Kopenhagoje nebuvo vieningos ES pozicijos ir kokių veiksmų reiktų imtis tam, kad ta pozicija atsirastų. Aš savo viziją ir idėjas šiuo klausimu turiu Todėl pirmininkė prašyčiau rasti laiko ir galimybių šiame komitete plačiau apie šį klausimą padiskutuoti. Pirmininkas, ačiū už jūsų pasisakymus. Konferencijos pirmininkui mes išsiųsime savo, atiksliau parlamento pirmininkui išsiųsime e, savo skundą dėl konferencijos organizavimo, kad jis galėtų perduoti Danijos vyriausybė konferencijos organizatoriams tam, kad galėtume geriau pasirinkti Meksiko konferencijai. Dėkoju vertėjams, kad sutiko dirbti ilgiau. Dabar posėdis yra nutraukiamas, o nuo 15 valandos tęsime savo diskusiją su Ispanijos sveikatos apsaugos ministru.